So, ladies uh, and gentlemen, um, we will... Ponas ir ponai, mes dar palauksime dvi minutės, nes po pietų pertraukos, man atrodo, kad nelabai daug komiteto narių atvyko. Bet, kaip ten bebūtų, noriu pasveikinti dvi lankytojų grupės kurie atvyko į Inta komiteto posėdį. Visų pirma, sveikinu Jordano parlamento narių delegaciją. Jiems vadovauja e, ponas Suleimanas Alsabenas, Jordano parlamento pirmininkas. Sveiki atvykę į mūsų komitetą ir linkiu Jums sėkmės. And secondly, the ir taip pat yra atvykusi jaunuolių grupė iš Bonos. Jie taip pat atvyko pasižiūrėti mūsų darbo. Sveiki atvykę į tą komitetą. So, one minute. Taigi, dar vieną minutę palaukime ir po 3.10 pradėsime darbą. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Ponas ir ponai, gerbiami kolegos, dabar oficialiai pradėkime šios popietės posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas, numeris 15. Pas mus atvykusi pirmininkaujantį Latviją, jos atstovė, kalbėsime apie pastarųjų šešių mėnesių pasiekimų. Apie tai, ko e, tarptautinės priekybos politikos srityje pavyko pasiekti pirmininkaujančiai Latvijai ir labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ES, už ES reikalus atsakinga parlamentinė valstybės sekretorė. Ji čia jau yra lankytis ir anksčiau, bet e, vis tiek sveikiname jūs čia. Per pastarosius šešis mėnesius Mes labai daug diskutavome apie įvairiausius klausimus, importo taisyklės, finansinę paramą Ukrainai, taip pat apie pažangą dėrybose, derantis dėl įvairiausių sustarimų, skaitant ir tie tip, taip pat apie Japoniją, apie pasaulio prekybos organizacijos klausimus, apie prekybos lengvinimą, apie aplinkosauginės prekes, taip pat apie priekybos apsaugos priemonės, įvairiausius teisės aktus, taip pat apie priekybą e, instrumentais, kurie gali būti naudojami vykdyti mirties bausmiai. Mums vienas iš svarbiausių aspektų diskusijose būdavo skaidrumas. Ir tie tik kontekste, ta prasme, padarėme nemažos pažangos Taip pat TISA e, darybiniai galiojimai irgi jau buvo patvirtinti ir paskelbti. Bet e, dar šiek tiek sunkumų e, yra likę siekiant užtikrinti skaidrumą ISTS ir čia dar reikės tarti su taryba, kaip padaryti pažangos. Taigi, daug įvairiausių klausimų. O žodį suteiksiu Jums, prašau. Labai ačiū, man labai smagu vėl čia lankytis. Iš tiesų, labai džiaugiuosi lankydamasi šiandieną INTA komitete, kad aptartume priekybos klausimus. Mums pastarieji šeši mėnesiai, kai buvo pirmoji, pirmasis Latvijos pirmininkavimas, tie šeši mėnesiai mums buvo labai e, naudinga ir svarbi patirtis. Sausio mėnesį aš lankiausi pas Jūs, norėdama pristatyti pirmininkančios Latvijos mm, tikslus. Ir mes norėjome, kad Europa taptų konkurencingesnė, labiau suskaitmeninta ir aktyvesnė. Man labai smagu pasakyti, kad e, pirmininką Jens Latvijoje pasiekė gerų rezultatų susitarėme labai svarbiais klausimais, pavyzdžiui, Europos fondas strateginėms investicijoms, taip pat susitarėme dėl tokių svarbių klausimų kaip Europos jaunimo garantijos ir pinigų plovimos. E, jau prasidėjo labai svarbios diskusijos ir darybos dėl telekomo bendrosios rinkos kūrimo ir ketvirtojo geležinkelių paketo. Glaudžiai bendradarbiavome su taryba, komisija ir parlamentu. Ir mes visą laiką pabrėžiame, kad konkurencingą Europą reikėtų kurti remiantis ambicingais prekybos susitarimais ir ES sprendimai turėtų būti skaidrus ir prieinami mūsų piliečiams. Pirmininkaujant Latvijai mes pasiekėme pažangos e, pačiose išsameusiose e, prekybos dėrybose pasaulio istorijoje ir priimant sprendimus mes taip pat ypatingai skaidriai elgėmės. Šiandieną, kai jau Latvijos pirmininkavimas artėja prie pabaigos, norėčiau pabrėžti, ko pavyko pasiekti ES išorės prekybos politikos srityje. Bet visų pirma, norėčiau išreikšti dėkingumą už konstruktyvų ir nuolatinį darbą, kuriuo per šį laikotarpį prisidėjo INTA komiteto nariai. Jūsų indėlis buvo be galo svarbus. Stengiantis išlaikyti aukštas ambicijas vykstant daugia šalėms ir dvišalėms prekybos dėryboms bei vykdant tarybos teisėkuros darbus. Taigi, gerbiami nariai, ponės ir ponai, ekonomikos krizė parodė, kad prekyba dar niekada nėra buvusi svarbesnė ES, ekon, ES ekonomikai negu kad yra dabar. ES priekybos ir investicijų strategijos atnaujinimas pirmą kartą ministrų lygių jau buvo aptartas e, pagal naują institucinį ciklą. Mūsų tikslas būtų padidinti ES konkurencingumą, sudarant naujus prekybos ir investicijų susitarimus, taip pat e, maksimizuoti ekonominį potencialą, kurį atneštų sudaryti nauji ES prekybos susitarimai. Manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad priekyba ir investicijos yra labai galinga priemonė, galinti padėti kurti naujas darbo vietas Europoje. Maždaug 31 milijonas darbo vietų ES, tai yra daugiau negu 14 procentų visų darbo vietų, priklauso nuo mūsų vykdomos priekybos veiklos su likusia pasaulio dalimi. Šitas skaičius nuo 95 metų išaugo dviem trečdaliais, dėl to, kad išaugo ES eksporto mastai. Vidutiniškai papildomas 1 milijardas eurų iš eksporto e, leidžia sukurti 14 tūkstančių papildomų darbo vietų ES. O dabar pereisiu prie daugia šalės prekybos klausimų, kurie labai stipriai prisideda prie pasaulinės ekonomikos. Pirmininkaujantį valstybę visą laiką palaikė tvirtą, taisyklėmis paremtą daugia šalės prekybos sistemą ir siekėme daryti pažangos daugia šalėse dėrybose pasaulio prekybos organizacijoje. Mes nuolatos dėjome pastangas tam, kad būtų pasiekta pažangos dohos vystimosi e, darbo atvarkės srityje, įgyvendinant balio sprendimus, taip pat ratifikuojant priekybos lengvinimo susitarimus ir numatant darbo programą po balio susitarimo, kad ji būtų parengta laiku. Mūsų pirmininkavimo metu taryba ragino Europos parlamentą sutikti su priekybos lengvinimo susitarimu. Šio susitarimo pagrindiniai tikslai yra supaprastinti muitinių procedūrą ir užtikrinti, kad priekybos rautai būtų kaip galima sklandesni ir kiek galima labiau nuspėjami. Remiantis EBPO priekybos lengvinimo rodikliais, nuoseklus visų priemonių įgyvendinimas, tų priemonių, kurios yra numatytos šiame susitarime, sumažintų prekybos kaštus 10 procentų išsivyščiosiose valstybėse ir nuo 13 iki 15,5 procentų besivystančiose šalyse. Tokia nauda tikėtina, kad būtų esminė. Todėl mes tikimės, kad vidaus procedūros reikalingos ratifikuoti šį susitarimą bus pabaigtos iki pasaulio prekybos organizacijos ministrų lygio konferencijos vykstančios Nairobija. Tai yra labai svarbus sprendimas, kuris prisidės ne vien tik tai prie tarptautinio prekių judėjimo, bet taip pat tai būtų teigiamas impulsas tolesnėms Dohos vystimosi darbo tvarkės dėryboms. Neoficiali priekybos taryba Rygoje taip pat prisidėjo prie konstruktyvaus dialogo dėl veiksmų po balio sustarimų. Priekybos ministrai išreiškė tvirtą pritarimą ir paramą Dohos vystimosi raundo e, pabaigimui. Jie taip pat išreiškė palaikymą pasaulio priekybos organizacijos direkt, generalinio direktoriaus Acevedo e, pastangoms pasiekti konvergencijos tarp pasaulio priekybos organizacijos narių tam, kad Dohos vystimosi darbo atvarkės e, kitas raundas baigtųsi iki 10-osios ministrų lygio konferencijos Nairobije. Šis susitarimas ir taip pat prekybos taryba vykusi gegužės 7 dieną patvirtino, kad mes iš tiesų politinių lygmenių labai palaikome e, tolesnė, tolesnius poslinkius po valio susitarimo. Taip pat tai parodė, kad ES imasi aktyvaus vaidmens, siekdama sprendimų, kurie būtų taip pat ir realistiški. Mes labai džiaugiamės, kad dėrybos dėl Kazakstano prisijungimo prie kai kurių susitarimų pabaig, buvo e, pabaigtos praėjusią savaitę ir dabar beliko patvirtinti stojimo paketo projektą. Be daugia šalių dėrybų mes taip pat palaikėme paskutinius veiksmus sudarant prekybos paslaugomis susitarimą, taip pat aplinkosaugos prekių susitarimą ir taip pat sudarant ministrų deklaraciją dėl informacinių technologijų susitarimų. Ponės ir ponai, aš norėčiau dabar pabrėžti, kaip svarbu yra dvišaliai susitarimai. Pateiksiu Pietų Korejos pavyzdį. Jau trečius metus, kai galioja laisvos prekybos susitarimas, ES eksportas į uh, kurio metu yra eksportuojama motorinės transporto priemonės į Koreją, išaugo 90 procentų. Ir Pietų Korejos investicijos ES taip pat išaugo iš esmės nuo 13 milijardų 2010 metais iki 18 milijardų 2012. O dabar norėčiau taip pat paminėti vieną iš svarbiausių e, dvišalės prekybos ir investicijų prioritetų pirmininkant Latvijai. Tai yra transatlantinė partnerystė. Mes džiaugiamės, kad mums pirmininkaujant šios dėrybos įgavo labai aišku pagreitį. Ir ne tik tai prie dėrybų stalo, bet taip pat ir didinant skaidrumą bei suinteresuotų pusių bei visuomenės aktyvų dalyvavimą. Taip pat labai džiaugiamės tuo, kad per pastaruosius du dėrybų raundus buvo daroma nuolatinė pažanga techninių lygių visose trijose ramščiuose - prieigos prie rinkos, taip pat e, bendradarbiavimo reglamentavimo srityje ir numatant taisyklės. Taip pat labai svarbu tęsti darbą gerinant veiklos galimybės mažam ir vidutiniam verslui. Pavyzdžiui, Latvijoje MVI eksportuoja daugiau negu 50, tai yra e, e, MVI eksportuojamos prekės, prekių vertės sudaro daugiau negu 50 procentų visų į JAV eksportuojamų prekių. Tačiau MVI susiduria su didžiuliais sunkumais eksportuojant e, prekes į JAV rinką. Ir tos sunkumus padėtų išspręsti tik tik susitarimas. Todėl labai svarbu, kad ES institucijos dirbtų iš vien, remdamosi bendra vizija to, kas būtų naudingiausia ES. Todėl mes turėtume nesiųsti dviprasmiškų signalų e, savo partneriams dėl to, ko šiose darybose norėtų pasiekti ES. Mes manome, kad tinkami sprendimai iš tiesų gali būti rasti tais klausimais, kuriais yra dabar plačiai diskutuojama. Pirmininkaujantį Latviją yra įsitikinusi, kad reformuota ISDS e, tie tip susitarime atneštų pridėtinės vertės. Mums pirmininkaujant buvo taip pat nuveiktas svarbu, svarbus darbas reformuojant investicijų apsaugos mechanizmą taryba mano, kad koncepcijos dokumentas, skirtas ISDS, kuris buvo pristatytas komisarės Manstrom Inta komitete gegužės mėnesį, būtų puikus pagrindas, kuris padėtų pasiekti gerai subalansuotos reformos priimtinos visoms interesuotoms pusėms. Investicijų taisyklės turėtų neapriboti nepagristai ES ir valstybių narių teisės reglamentuoti viešo intereso sritis, pavyzdžiui, sveikatą, saugumą, e, vartotojų apsaugą, aplinkosaugą ir duomenų apsaugą. Nuomonės iš tiesų yra vienodo, panašios ir teisė valstybėms reglamentuoti šias rytis turėtų būti deramai atspindėta susitarime. Pirmininkaujantį e, valstybė visą laiką mane, kad e, jeigu sėkmingai baigsime transatlantinę partnerystę, tai atneš ekonominės naudos ir taip pat e, sustiprins mūsų bendras vertybės. Nors vis daugiau informacijos yra pateikiama visuomeniai, mes manome, kad kartais e, įvairiausio nerimo apraiškų dar lieka ir taip pat visuomenė kartais reaguoja priešiškai. Todėl reikalingas atviras dialogas ir ES valstybės narės bei visos ES institucijos čia turi atlikti savo vaidmenį. O dabar porą žodžių norėčiau perėti prie kitų svarbių prekybos dėrybų. Kaip visi žinome, buvo padaryta rimtos pažangos derantis dėl prekybos sustarimų su Vietnamu ir Japonija. ES ir Japonijos viršūnių susitikimas įvykęs gegužės pabaigoje Tokijuje buvo labai rimtas postumis dėrybose siekiant ambicingo susitarimo, ypač prieigos prie rinkos ir viešų pirkimų srityje. Laisvo priekybos, laisvos priekybos susitarimo dėrybos su Vietnamu taip pat jau prasidėjo pakankamai intensyviai ir tikimasi, kad dėrybos artimiausiai ateityje bus baigtos. Labai svarbu mums ir toliau plėtoti priekybos santykius su Pietričių Aziją. Kaip sakė komisarė Manstrom, ASEAN viršūnių susitikimo metu yra potencialas gerinti bendradarbiavimą tiek dvišalių, tiek regioninių pagrindų. Būsimoji ES ir Kinijos būsimasis viršūnių susitikimas taip pat e, suteiks gerą galimybę peržiūrėti dabar vykstančias dėrybas dėl ES ir Kinijos išsamaus e, susitarimo dėl investicijų tuo, tada galėsime išreikšti savo ambicijas dėl skaidrumo lygmens, kurį reikėtų užtikrinti, taip pat dėl reglamentavimo ir dėl prieigos prie rinkos. Norint išspręsti esamus iššūkius, mes turė, ir su kuriais susiduria ES įmonės Kinijos rinkoje, visų pirma, mes turėtume e, sudaryti investicijų susitarimą. Gerbiami kolegos, prieš baigdama norėčiau pasakyti, Koks dar vienas buvo pirmininkančios Latvijos prioritetas? Tai buvo e, priekybos ir ekonomikos santykių gerinimas su partneriais iš rytų. Pirmininkaujantį Latviją, glaužiai bendradarbiaudama su komisija, surengė pirmąjį rytų partnerystės ministrų lygio susitikimą skirtą prekybos klausimams. ES prekybos ministrai susitiko su savo kolegomis iš Armėnijos, Azerbaidžiano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos ir aptarė esamas galimybės bei iššūkius, norint sėkmingai bendradarbiauti priekybos rytyje. DCFTA yra, tas susitikimas jau neša realių rezultatų. Pavyzdžiui, Moldovos atveju matome, kad 2014 metais ES eksportas į Moldovą išaugo 3 procentais, o importas iš Moldovos išaugo 20 procentų šitų susitarimų taikymas priartintų Moldovą ir Gruziją prie ES. Labai svarbu, kad reformų įgautas pagreitis tose valstybėse nedingtų ir kad abi šios šalis galėtų gauti apčiopiamos naudos iš priekybos Europos Sąjunga. Taip pat reikalingos skubios reformos Ukrainoje. Bendros sutarimo memorandumas, kuriame yra numatyta politinė programa, E, bei prie jos priderinta makrofinansinės pagalbos programa bus labai rimta parama reformoms, kurių siekia Ukrainos valdžios institucijos daugelie sričių. ES viršūnių susitikimas su Ukraina e, dar kartą patvirtino, kad Ukrainos e, susitarimas su ES įgalios 2016 m. sausio 1 dieną. Tiek partneriai iš rytų ministrų susitikimo metu, tiek e, viršūnių susitikimo metu buvo pabrėžę, kad labai svarbu toliau plėtoti sėkmingą tarpusavę priekybą ir taip pat su kiekvienu iš partnerių reikėtų priekybos santykius priderinti prie e, realios kiekvienos valstybės situacijos. Na ir dabar norėčiau dar trumpai paminėti teisėkuros iniciatyvas. Norėčiau pradėti pabrėždama gerą bendradarbiavimą tarp ES institucijų, e, greitai patvirtinant e, stebėsenos ir e, saugiklių priemonės tekstilės importo srityje iš tų, sričių, tų šalių, kurios nėra pasaulio prekybos organizacijos narės. Dabar yra du pasiūlymai, kuriuos mes perėmėme iš mūsų pirmininkaujančio trejato partnerės Italijos ir tais klausimais tęsime intensyves diskusijas. Visų pirma, tai yra teisėkuros pasiūlymas sukurti ES sistemą, e, kuri būtų skirta atsakingam e, mineralų importavimui iš konfliktinių zonų ir savisertifikavimo sistemos kūrimui. Norime padėkoti Europos parlamentui už jo atliktą darbą, taip pat už tai, kad balsavote dėl pakeitimų. Parlamentas ir taryba ir toliau turės glaudžiai dirbti kartu nagrinėjant šį teisėkros pasiūlymą. Taip pat pirmininkavimo metu taryboje vyko intensyvios diskusijos dėl reglamento, kuriuo yra draudžiama prekyba kai kuriomis prekėmis ar instrumentais, kurio, e, kurie gali būti naudojami mirties bausmiai vykdyti, taip pat kankinimams ar kitam žiauriam, nežmogiškam ar žeminančiam elgesiui ar bausmėms vykdyti. Ir mes nekantriai lauksime Europos parlamento nuomonių dėl šio teisėkros pasiūlymo. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, nors mūsų pirmininkavimo laikotarpis eina prie pabaigos, bet mūsų aktyvus darbas e, siekiant prekybos prioritetų tikrai tęsis. Ir mes ketiname toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu ir INTA komitetu. Pirmininkaujantį Latviją norėtų palinkėti po mūsų pirmininkausiančiam Luksemburgui. Dar kartelį dėkoju Jums už tai, kad pasitikėjote mumis kai mes tengiamės vadovauti šiam ambicingam semestrui. Dėkui. Uh, dėkuoju gerbiamai valstybės sekretoriai už labai išsamų pranešimą, apžvalgą atlikto darbo. Dabar suteiksiu žodį politiniam frakcijom. Pirmiausia, PP Kaspari. Gerbiamą valstybės sekretorė, dėkuoju už jūsų pranešimą. Turiu du trumpus klausimus po jūsų pirmkamo pusmečio. Jūs pabrėžtė daug dalykų, kalbėjote apie įvairias sėkmingas veiklas, bet du dalykus tai čia pabrėžti. Pirmiausia, jūs paminėjote, paminėjote rytų partnerystę ir Ukrainos klausimą. Ar jūs manote, kad situacija taryboje išliks tokia pat stabili kaip Europos parlamente? Tai yra, kad taryba pareikalaus, kad laisvos priekybos sutarimas įsigaliotų vėliausiai kitų metų sausio pirmą dieną, visų šimtų procentų be jokių nuolandų. Ar jūs manote, kad čia galėtų iškilti kokių nors problemų? Ir antras dalykas, jūs minėjote, tiksliau jūs nepaminėjote dviejų dalykų, nepaminėjote PTI reformos ir rinkos prieigos priemonės teisės aktą. Mano klausimas būtų toks. Ar šie du dosie yra mirę kabutėse, ar jūs perduosit juos kitai tenkaičiai valstybei, ar jie tiesiog yra prapuolę ir prie jų nebebus sugrįžta. Ar turite kokiu nors minčių, kokia bus tarybos e, pozicija dėl konfliktinių mineralų dosie? Ačiū. Ar dar kas nors turi klausimų? Ne? Gerbiamo valstybės sekretorė, aš pats noriu pateikti klausimą. Vienas dalykas susijęs su pirmu Kasparį užduotų klausimų dėl Ukrainos. Komisija mus informavo, kad Rusijos federacija, federacija 3 birželio patikė naują pasiūlymą dėl trišalio susitarimo, kuris turėtų apimti E, susitarimo su Ukraina. Kaip aš suprantu, yra tam tikro dubliavimuose, persidirbimo, tam tikrų prieštaraujančių elementų iš Rusijos federacijos e, pasiūlymo. Kokia jūsų reakcija į tai? Antra, jūs minėjote Kiniją. Ir investicijas. Tai yra susiję su rinkos ekonomikos statuso suteikimu Kinijai. Vyksta diskusijos ir teisės tarnybos įvairių institucijų sprendžia, nagrinėja šį klausimą. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Ir trečias dalykas yra dar mažesnis dosie, tai yra išorės prekybos statistika. Tas dokumentas buvo pirmininkaujant Italijai, tačiau dabar niekas nevyko šia linkme. TTIP įgaliojimai yra paskelbti, taip pat TISA įgaliojimai paskelbti, siekiama skaidrumo, ar net reikėtų to paties principo taikyti visiems priekybos mandatams? Pone Savalį, prašau. Uh, thank you. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju valstybės sekretoriai už visų nelengvų užduočių pristatymą, užduočių, su kuriomis susidūrėt pirmininkaujant. Tikrai situacija labai sudėtinga ir sunkiai jūs teisingai nurodėte, kad, kad vyko labai daug dėrybių, visų pirma, dvišalių dėrybų ir dvišalių priekybos susitarimų buvo svarstoma. O globalių daugo šalių lygių mes esame tam tikroje išaldytoje situacijoje ir dėl to vyksta tam tikros neformalios lenktynės, kas dėrėsis ir sudarys daugiau sutarčių dvišalių lygių. Tai yra milžiniška užduotis ir kiekviena pritaikyti valstybė turi tas užduotis spręsti. Aš tik galiu patvirtinti, kad jūsų pringaitį valstybė tikrai buvo sėkminga šiuo laikotarpiu ir aš pritariu jūsų komentarams dėl TTIP. Tikrai tai nebuvo lengvas klausimas, net ir mūsų komitete. Ir mes tikimės netrukus, kad bus dar vienas dėrybų raundas. Dar viena pastaba ar klausimas. Jūs minėjote keletą kartų skaidrumą. Mano klausimas būtų toks. Ar yra kokios nors pažangos kurios būtų galima tikėtis dėl UNCITRAL sutarties, nes jis kažkur užstrigęs ir nėra jokios pažangos, bent jau kol kas. Gal galėtumėte tiksliau mums pateikti informaciją. Tai tiek iš mano pusės, ačiū. Dėkuoju, Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė, ačiū valstybės sekretorė už pranešimą dėl išsamios darbo atvarkės, kurią jūs tengiatės įgyvendinti pirmininkavimo laikotarpiu. Manau, kad mums visiems yra aišku, jog tikrai neįmanoma vienai pirmininkaičiai valstybei realizuoti, gyvendyti tokią plataus žmonių darbo atvarkę tos pačios problemos išlieka per kelias pirmininkaujančias valstybės ir jų pirmininkavimo laikotarpį, aš noriu paklausti jūsų, ką konkrečiai pirmininkaujanti Latvija pasiekė vienu ar kitu klausimu. Ir toks klausimus dėl cita. Jūs minėjote, jog jūs pritarėte komisijos narės Malstrom naujam pasiūlymui dėl nacionalinių kvotų. Ką tai reiškia e, CITA susitarimo kontekste? Ar jūs svarstėte tos klausimus? Gal jūsų pozicija skiriasi nuo kitų valstybių narių pozicijos dėl įgyvendinimo šio sutarimo? Toliau jūs minėjote, kad vienas iš didžiausių iššūkių, ir aš tam pritariu, tai santykiai su rytų partnerystės šalimis. Rygos viršūnių susitikimas vyko ir pirmininkas jau minėjo informaciją, kurią pateikė komisija dėl pasiūlymo, kurį pateikė Rusijos federacija dėl trišalių dėrybų. Aš taip pat žinau, kad valstybės narės laikosi skirtingų pozicijų dėl ateities, dėl būsimų santykių formavimo su Rusijos federacija, stiprinant rytų kaiminystės šalių bendradarbiavimą. Kaip jūs tikitės, kad prekybos dėrybos su Rusijos federacija, ieškant naujų sprendimų dėl sankcijų sistemos, kurią es nustatė Rusijos federacija, ar tos darybos galėtų padėti rasti konkrečių žingsnių siekiant išeiti iš aklavėtės, aklavėtės ekonominės ir socialiniuose e, santykiuose su rytų partnerystės šalimis. Ne vien Ukraina, bet Moldavija ir kitomis šalimis. Pavyzdžiui, Gruzija, Azerbaidžanu ir Armenija. Ir galiausiai jūs nepaminėjote CELAK viršūnių sutikimo. Man būtų įdomu, ar Latvijai pirmininkaujant jūs svarstėte galimybės užmėgsti komercinį bendradarbiavimą su Latino Amerikos šalimis, gilinant integracijos procesą su šiomis šalimis. Ačiū. Toliau skakala. Dėkuoju. Aš galiu prisidėti prie klausimų, kurie jau buvo paminėti. Dėl sita man būtų įdomu sužinoti, ar jūsų požiūriu šis sustarimas jau yra baigtas ir jis nebebus keičiamas, nebent nu, kokios nors nedidelės teisinės detalės. Jūs minėjote diskusiją, kuri vyko dėl Malstrom pasiūlymo, taip pat dėl ministro Gabriel pasiūlymo. Norėčiau sužinoti, koks rezultatas diskusijų dėl Gabrielio pasiūlymo, ar dauguma pritarė tam pasiūlymui. Dėl konfliktinių naudingų iškasenų aš norėčiau žinoti, ką jūs manote. Ar jūs norėtumėt pradėti trilogą jau dabar, jums pirmininkaujant, Mes manome, ar jūs manote, kad tai yra gyvendinima? Ir antra, tik noriu pabrėžti skaidrumo klausimą, įgaliojimų skaidrumo klausimą. Manau, kad taryba galėtų judėti į priekį ir paviešinti visus mandatus, visus įgaliojimus dėl e, priekybos sustarimo. Mes neturime tos informacijos, o jūs ją turite. Buvo diskusija, buvo pateiktas toks pasiūlymas, man įdomu, kas jam prieštaravo. Ačiū, daugiau prašymų pasisakyti nėra. Gerbiamo valstybės sekretorė, prašau atsakyti. Uh, all... Labai ačiū už jūsų klausimus bei pastabas. Dėkoju už tai, kad išreiškite savo nuomonę ir abejonės dėl kai kurių pagrindinių dokumentų. Aš džiaugiuosi galimybę, kad turiu, aš džiaugiuosi, kad turiu tą galimybę atsakyti jūsų klausimus ir pateikti daugiau detalių. Dėl to, kas vyksta taryboje, tai mes tikrai labai sunkiai dirbame, kad padarytume pažangą. Kaip jūs ir sakėte, tie failai yra perdodami vienos pirmininkančios valstybės kitai. Buvo pasiekta labai konkrečių rezultatų. Siekiama, kad tie rezultatai taptų apčiuopiamą ekonominę naudą. Daugiausia klausimų buvo užduota apie TTIP, tai nuo to ir pradėsiu. Norėčiau pažymėti, jog mes kalbame ne vien tik tai apie prekybos susitarimą, kuris gali labai sustiprinti ekonomiką, bet kad tai taip pat sustiprintų ir mūsų strateginę partnerystę su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Pirmininkaujanti Latvija viską vertino būtent iš to požiūrio darybų metu. Savame suprantama, mes siekiame ekonominės naudos ir tai reiškia, jog tas susitarimas turi būti geras ir ambicingas. Mūsų darybos partneriai taip pat turi aktyviai įsitraukti ir mes kartu turime ieškoti sistemos, kuri tikrai veiktų. Dėl ISDS, kaip jau sakiau anksčiau, Mes manome, kad idėjų dokumentas, kurį pristatė komisijos narė Malstrom, yra geras pagrindas, kuris leis toliau diskutuoti apie šią ginčių sprendimo sistemą. Jūs čia klausėte taip pat ir apie citą. Manau, kad privalome suprasti, jog diskutuojame apie susitarimą, citą susitarimą, kuris jau yra sudarytas. Vadinasi, vienintelis būdas spręsti tam tikrus klausimus yra tik tai per teisinę peržiūrą. Viskas priklauso nuo to, kam pritars partneriai Kanadoje. Tai trumpai tariant, mūsų galva tas susitarimas jau sudarytas ir nebegalima jo iš naujo aptarinėti. Kalbant apie skaidrumą, tai tikrai viena svarbiausių temų, kuri buvo vienas iš Latvijos prioritetų per tuos šešis pirmininkavimo mėnesius. Turiu pasakyti, kad skaidrumas rytyje buvo padaryta tikrai didžiulė pažanga. Tie pasiūlymai, dėl kurių daromasi, yra talpinami internete, taip pat yra nurodoma, kaip vyksta dėrybos ir visai neseniai parlamento nariai sakė, jog gali rasti visus dokumentus, kurie jiems yra aktualūs. Vadinasi, skaidrumas yra vienas iš pagrindinių kriterijų toliau dirbant. Pirmininkaujantį Latviją visuomet pabrėžia, jog nevyriausybinės organizacijos socialiniai partneriai, pilietinė visuomenė privalo įsitraukti ir būtent e, tie partneriai užima labai svarbu vaidmenį. Jie visi dabar gauna geresnę prieigą prie dokumentų, prie informacijos ir vadinasi e, visos interesuotos šalis gali sekti procesą. Aš asmeniškai manau, kad skaidrumas, kalbant ir apie kitas dėrybas, yra puikus bendrasis principas. Piliečių įtraukimas, e, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių įtraukimas sustiprina mūsų poziciją. Tai padeda mums rasti geriausią sprendimą ir sudaryti geriausią susitarimą su kitomis šalimis. Todėl viliuosi, kad ateityje mes pasieksime dar geresnių rezultatų ir užtikrinsime dar didesnį skaidrumą. E, TTIP kontekste jau buvo padaryta gera pradžia ir matome to rezultatus. Toliau dėl kitų jūsų užduotų klausimų. Jūs norėtų sužinoti apie susitarimą su Ukraina ir plačiau apie rytų partnerystę. Kalbant apie Ukrainą, mes nemanome, kad tarybos pozicija pasikeis. Taryba mano, kad CFTE Ukrainos turi pradėti būti taikomas nuo sausio pirmos dienos. Rygos viršūnių susitikimo metu taip pat matėme, kad buvo parodyta parama ir visi buvo įsitikinę, kad visą tai įsigalios nuo sausio pirmosios dienos. Bet kuriuo atveju mes atsižvelgėme ir į tą Rusijos pasiūlymą. Svarbu prisiminti, kad mes kalbame apie dėrybą su nepriklausoma valstybė Ukraina. Trečioji šalis gali teikti savo paaiškinimus, bet tikrai neturi kažkokių viršesnių teisių. ES, Ukrainos ir Rusijos trišalės dėrybos dėl CSTE tai reikėtų aiškiai suprasti, kaip sakė Malstrom, kad jokia trečioji šalis negali prašyti keisti ES susitarimų su prekybos partnerėmis. Tai labai svarbu ir dėl to negali kilti jokių abejonių. Dar jūs klausėte apie rytų partnerystę ir prekybą su rytų partnerystės šalimis. Mes manome, kad egzistuoja didžiulis potencialas leidžiantis e, užmėgsti glaudesnius e, santykius su Gruzija, su Moldova. Čia mums taip pat reikėtų nepamiršti ir sankcijų režimo, santykių su Rusija. Manau, kad tolimesnis kelias yra aiškus. Mes turime išnaudoti jau esamą potencialą ir užtikrinti tą ekonominę naudą, kurią galime gauti iš susitarimo su Moldova ir su kitomis šalimis. Dabar pereinu prie Azijos ir išskirtinai Kinijos. Ponas Langė uždavė klausimą. Aš pritariu, kad galima dar sustiprinti bendradarbiavimą su Kinija. Tas bendradarbiavimas dabar jau yra labai aktualus ES įmonėms planuojant savo strategijas. Būtina stiprinti prekybos ryšius su Kinija. Tačiau savame suprantama, kad Kinijos prekybos modelis kelia tam tikrų iššūkių. Visgi mes norėtume užmėgsti tuos ilgalaikius ir patikimus priekybos ryšius su Kinė. Dėl rinkos ekonomikos statuso Kinijoje, e, tai mes visų pirma turėsime komisijos pasiūlymą, dėl kurio prasidės diskusijos, o tada jau pasidarys aiškiau, kaipgi paveiks viską Kinijos e, prisijungimo protokolas. Toliau dėl Europos parlamento galimybės gauti informaciją apie tarptautinius susitarimus. Panas Langė kėlė tą klausimą. Tai be abejo taryba ir toliau vertins tų dokumentų atskleidimą kiekvienu atskiru atveju ir mes žiūrėsime, kaip galima saugiai teikti slaptą informaciją Europos parlamentui. E, kaip jau sakiau, mes iš esmės vadovavome skaidrumo principu ir tai akivaizdu. Buvo užduota labai daug klausimų, taip pat klausėte apie konfliktinių zonų mineralus. Taryba labai aktyviai nagrinėjo šį dokumentą pirmininkaujant Latvijai iš esmės buvo pritarta požiūriui, kurį siūlo komisija. Per Latvijos pirmininkavimą susitarėme dėl bendro požiūrio kitais klausimais. Pavyzdžiui, kad neturėtų pateik, pateik, patekti tie metalai, kurie gali būti perdirbami. Taip pat buvo sutarta, jog reikia numatyti taisyklės dėl akcijų perkelimų Taip pat reikėtų laikyti, laik, reikėtų atskirti auksą kaip metalą ir auksą kaip mineralą, kuris dar nėra galutinai apdirbtas. Tai apie tokius dalykus mes diskutavome taryboje. Kas dėl viešųjų e, prekybos konkursų, tai viešo pirkimo konkursų, tai buvo numatyta šiais metais supaprastinti procedūras, sutrumpinti tyrimų terminus ir taip pat numatyti, kaip viskas turi būti įgyvendinama. Kai bus pateikti pakeitimai, tuomet bus galima baigti ir diskusijas taryboje. Toliau. Prekybos apsaugos priemonės. Čia reikia ieškoti pusiausvėros, kurie apsaugotų visas suinteresuotas šalis. Kalbant apie TDI, taryboje bus galima aptarti visą tai, kai komisija pasiūlys pakeitimus, kurie leistų suvienodinti dabar egzistuojančias skirtingas valstybių narių nuomonės. Nepaslaptis, jog tos nuomonės išsiskiria. Baigdama, norėčiau trumpai pakalbėti apie Junktinių tautų konvenciją skirtą tarptautiniai priekybai. Taryboje buvo labai plačiai aptariamas šis dokumentas, buvo kalbama apie energetikos klausimus, bet visgi reikia daugiau laiko tam, kad primtume bendrą sprendimą. Konvenciją galima pasirašyti, ES gali prisijungti bet kuriuo metu, Ir dėl citrau Latvija kol kas dar nemastė atskirai prisijungti prie konvencijos. Tai tiek kol kas būtų pastabu dėl Latino Amerikos buvo aptart aptarti prekybos aspektai per ministrų susitikimą. Tikiu, kad bus padaryta pažanga. Kaip jau sakiau pradžioje, prekyba teikia labai daug galimybių toliau stiprinti mūsų ekonomiką ir užgerinti didesnę piliečių gerovę. Gerbiami komiteto nariai, Dar kartelį norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įsitraukimą, už Jūsų praktinį indėlį per tuos šešis Latvijos pirmininkavimo mėnesius. Mūsų pasiekimai nebūtų įmanomi be tarybos ir parlamento bendradarbiavimo. Esu tikra, kad tas glaudus bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Taryba tęs darbą su tais senaisiais valais ir taip pat nagrinės naujus dokumentus. Laukiu toliau mūsų bendradarbiavimo. Taryba pasirengusi visuomet atvirai diskutuoti su Into komitetu. Dėkoju. Madam Secretary of State, also from... Gerbiama valstybės sekretorė, aš savo ruoštų taip pat noriu padėkoti Jums. Bendradarbiavome tikrai puikiai. Visą laiką buvo galima su Jumis susisiekti, pasitarti paieškoti bendrų sprendimų variantų. Tikrai veiksmingai bendradarbiavome. Taigi linkiu sėkmės tolesnėme darbe. Ir jums asmeniškai ir visai pirmininkančios Latvijos komandai. Dėkui. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen. Gerai, brangus kolegos. Tuomet pereikime prie 16 darbo atverkės punkto. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl kitų metų biudžeto. Jūs žinote, kad gegužės 27 dieną komisija pristatė savo pasiūlymą ateinančių metų biudžetui. ir be abejo yra aišku. kad mes norėtume, kad biudžete atsispindėtų tam tikri dalykai, ypatingai susijęs su priekyba, tarptautinė priekyba, būtent dėl to, kiek darbo vietų yra sukūriama per priekybą ir be abejo priekyba yra labai svarbu vaidmenį atliekantis dalykas, todėl būtina ją atsižvelgti planuojant biudžetą. Ir todėl manau, kad būtų labai gerai mums padiskutuoti su bendrojo biudžeto pranešėju. Ir šiais metais tai yra mūsų kolega Manuelis Fernandesas. Noriu pasveikinti jį šiandieną čia, šią popietę. Ir jis mums galės pristatyti, kokie jam atrodo svarbiausi dalykai 16 metų biudžete. Taigi, sveiki atvykę, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu būti šiandien ir čia aš atvykau tam, kad galėčiau išklausyti jūsų patarimų, kad mes galėtumėm sudaryti patį geriausią biudžetą, koks yra įmanomas, žinomas, išvelgiant į apribojimus su kuriais visada yra susidėrama formuojant biudžetą. Mes turime gairės 2015 m. balandžio mėnesį. 3E raidės, Ampla Entreprise ir Esprit Entreprise, tai yra įmonės, mažos vidinės įmonės, darbo vietos ir e, palanki verslo aplinka. Turime skabinti konkurencingumą Europos Sąjungoje, kalbame taip pat apie vidaus solidarumą Sanglodos politika šiuo atveju yra labai svarbi ir aš primenu, kad didžioji dalyje valstybių narių šiandien sanglaudos politika vaidina skirtingą vaidmenį ir tai pri, prisideda prie mokslinių tyrimų, ekonomikos augimo, išorės politikos saugumų, imigracijos. ES negali užmiršti, negali, neturi pamiršti to, kas vyksta aplinkui ją. Nepaisant to, kad mes dažnai užmirštame, kad esame didžiausias donoras pasaulyje. Iš principo mes kalbame apie tai, kad komisija ir taryba turėtų e, vykdyti savo įsipareigojimus, tai yra, kad komisija ir Europos parlamentas turės suteikti tą lankstumą e, biudžetui daugiametėje finansų programoje ir užtikrinti tam tikrą judėjimo laisvę nenumatytoms išlaidoms. Turėsime laikytis įsipareigojimų ir išmokėti skolas. Ir tai viena didžiausių mokėjimų problemų. Ir tai yra logiška pasiekmė įsipareigojimų. Mes sudarėme susitarimą su tarybu ir komisija kad tai, kas nesumokėta 2016 metais, bus pasieks 2 milijardų sumą. Komisija pateikė pasiūlymą, biudžeto projektą 27 gegužės. Tame biudžete, tas biudžetas pasižymė tam tikrų ypatumų. Sustarimas dėl Europos struktūrinio investicijų fondų. Taip pat turime Junkerio planą ir poveikis e, e, rinkai. Mes nusprendėme e, kreipti dėmesį vietoj 6 milijardų 5 milijardai Connecting Europe priemoniai skirta ir tokiu būdu mes sutaupysime 5 milijard, 1 milijardą eurų, atsiprašau. Ir biudžeto komitetas dirbo prie to ir dėl įgaliojimų trilogų, kuris vyks birželio mėnesio pabaigoje. Rugsėjo viduryje bus patvirtinta nuomonė ir nuomonės projektas vėliau bus balsuojama dėl biudžeto pakeitimo, spalio mėnesį balsuojama dėl rezoliucijų, 25 spalio plenarinė sesija balsuojama ir 28 ir 18 lapkričio bus taikinimo procesas. 27 gegužės buvo, buvo pateiktas biudžeto projektas, remiantis makro finansinę paramą dėl įsipareigojimų ir asignacijų 2,2 procentai padidėjo mokėjimams e, e, skirta suma 7,3 įsipareigojimams. Tai yra susiję su ta e, komisija garantijų fondas e, išorių veiklams. Kalbant apie įsipareigojimus ir pamokėjimus, 78 e, procentais padidėjo partnerystės priemonė 6 procentai įsipareigojimams ir 15,6 procentai mokėjimams. Žinoma, tikslas internacionalius įtraukti į vidaus išlaidas mažų ir vidutinių įmonių programas, struktūrinis fondas ir veiklos programos kiekviena valstybė narė yra labai svarbios siekiant šio tikslo. Dėkuoju uždėmesi ir taip pat žinau, kad šiame komitete jūs turite ekspertų, biudžeto komiteto narių kurie sugeba jūsų prioritetus į, į, teisingai pateikti biudžeto komitete. Dėkuoju. Ačiū, ponia Fernandesai. Taip, be abejo, iš tiesų, Inta komitete yra ekspertų ir mes labai to džiaugiamės. Turime labai kompetentingų, labai galingų kolegų kurie iš tikrųjų kovoja už INTA komiteto interesus. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Bergeriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas pranešėjų, gerbiami kolegos. Šį vakarą biudžeto ir ekon komitetų jungtinis posėdis vyksta jo metu bus balsuojama dėl EFSI. Iš pradžių ne, viskas netrodė pakankamai aišku, nes parlamento pradinė pozicija buvo labai neaiški, lyginant su tarybos ir komisijos nuomonė. Mums teko ginti Europos biudžetą Ir galiu pasakyti, kad aš turiu šiokios tokios patirties ilgose dėrybose. Ir atsimenu, kai buvo 13, me, 13 valandų trišalis dialogas ir 8 valandą ryte jis baigėsi ir rezultatus pasiekėme. Nu, tad aš dabar galėčiau tik tai pasveikinti pranešėją ir padėkoti jam už uh, tvirtumą, už tai, kad jis gynė mūsų prioritetus, mūsų interesus, e, Europos infrastruktūros tinklų priemoniai, taip pat jaunimo garantijoms, dėl to kokios lėšos buvo numatomos. Ir tiesą sakant, man atrodo, kad tai buvo kaip geras šaltas dušas tarybai ir komisijai, kuris e, jiems priminė, kad jie turėtų atsižvelgti ir Europos parlamento poziciją. Mes ir tą komitete be abejo norėtume, kad būtų geriau atspindėta vis didėjanti prekybos politikos svarba ir komisija turėtų stengtis čia taip pat stimuliuoti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Bet galbūt nebūtinai tą reikėtų daryti biudžete. Pastaraisiais metais, kai būdavo rengiami pakeitimai, tai mes peržiūrėdavome Europos audito rūmų ataskaitas, atsižvelgdavome į jų prioritetus, užduodavome klausimų ir dabar noriu pasakyti, kad iš tiesų reikia numatyti daugiau išteklių priekybos priemonėms prekybos politikai, tam, kad prekybos susitarimai galėtų būti įgyvendinami deramai. Taip pat būtina sekti, kaip yra laikomasi įsipareigojimų pagal tos susitarimus. Ypatingai svarbu sekti trečiųjų šalių įsipareigojimų laikymasi. Tam veikia stebėsenos grupė Jis stebi, kaip yra gyventinami prekybos susitarimai. O kalbant apie CELAC susitikimą ir e, e, Europos Sąjungos ir Latino Amerikos ir Karibų jūros viršūnių susitikimą. Ten taip pat buvo labai neblogų pastebėjimų išsakyta dėl verslo centrų Indijoje ir Azijoje. Iš tiesų labai įdomu, jeigu pažiūrėsime, kaip kiti prekybos susitarimai, pažiūrėjus, Latinų Amerikos šalimis tam pasitarnauja. Ir mes turime stengtis užtikrinti, kad jeigu bus sudaromi prekybos susitarimai, tai kad jie būtų palankus ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kad būtų numatytos reikalingos konsultacinės paslaugos nes tik tai tada e, prekybos susitarimai atneš pageidaujamos ir laukiamos naudos šalims, kuriuose, su, e, su kuriamis yra sudaromi tokie susitarimai ir taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms veikiančioms tose šalyse. Ir manau, kad reikėtų tam numatyti išteklių. Dėkui. Ačiū, toliau ponė Sari. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš turiu vieną klausimą ir taip padėkoju pranešėjui už labai glaustą, bet labai išsamų esminį biudžeto komiteto darbo apibendrinimą, rengiant 2016 m. biudžetą. Aš turiu trumpą klausimą, kuris, galbūt kanos tai ir nustebins, nėra susijęs su priekybos klausimais bet mane labai kvepia jūsų įžanginės pastabos, kur jūs minėjote dalykus susijusius su saugumu, su imigracija, neteisėtai imigracija ir panašius dalykus. Todėl norėčiau paklausti štai ko. Ar tai reiškia, kad yra numatoma planų ar ketinimų naujajame biudžete perskirstyti lėšas arba numatyti daugiau lėšų ES išorės sienų apsaugai arba pagalbai valstybėms, kurios de facto yra ES pasienio valstybės. Pavyzdžiui, Italijai, Graikijai, Ispanijai. Tam, kad mes galėtume geriau apsaugoti savo išorės sienas nuo nelegalios migracijos. Ar yra planuojama imtis priemonių? šiam tikslui. Mm, gal galite pasidalinti konkrečiomis žiniomis. Dėkoju. Toks trumpas klausimėlis. Ačiū. Labai ačiū. Daugiau žodžio niekas neprašo. Prašo, Helmutai, prašau. Taip, dėkui. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Situacija iš tiesų sudėtinga. Žvelgsime į biudžetą pasaulinės Europos iniciatyvos kontekste. Noriu paklausti dėl nuosavų išteklių. Galvojau, kokie būtų priekybos susitarimų pliusai ir minusai. Galbūt ne šiais metais, bet tiesiog galvoju, galbūt ateityje e, mes jau galėsime geriau įvertinti nuosavų ES išteklių situaciją tam, kad prekybos santykius galėtume paveikti labiau. Ir dar norėčiau paminėti prekybos stebėjimo agentūrą TradeWatch, tokį galimą instrumentą. Jeigu būtų sukurtas instrumentas ar priemonė tokiam klausimui sekti, Ar tai reikštų, kad ES imtųsi atsakomybės e, prieš savo pačios piliečius ir prieš trečiasias šalis? Reikia iš tiesų labai gerai įsigilinti į tai, kokį, e, kokį poveikį turi prekybos susitarimai įvairiais aspektais. Dėkoju, aš gal irgi dar pakomentuosiu. Ir ypač norėčiau kreiptis į komisiją susiklosti situacija, kur yra visa daugybė dvišalių susitarimų su Turkija, su Meksika ir panašiai. Taip pat pradėtos darybos dar ir su kitomis šalimis. O išteklių kiekis berots nepasikeitė. Taigi, turint omenyje visas vykstančias dėrybas, ar tikrai reikia e, padidinti, numatyti didesnius išteklius prekybos generaliniam direktoratui, tam, kad jie galėtų e, dėrybas vesti deramai. Ir dar dėl politinių prioritetų ateityje e, turėtume ne vien tik tai teikti naujus pasiūlymus, bet ir atidžiau sekti, kaip yra gyvendinami ankstesni tikslai. Ponas Bergeris tai paminėjo. E, jis taip pat sakė, kad labai svarbu stebėti, kaip iš tikrųjų yra įgyventinami priekybos susitarimai. Ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Ir šiai veiklai taip pat reikalingi ištekliai. Mes norime, kad priekybos sustarimai ir toliau būtų įgyvendinami ir jų būtų laikomasi, tai yra akivaizdu. Ir mes su ponas Visis kalbėsime kaip tik šiuo klausimu apie Kolumbiją ir Peru, mm, norinčias prisijungti prie priekybos susitarimo. Ir e, manau, mes galime sutikti su tokiais pageidavimais, jeigu e, tikrai bus galima užtikrinti, kad sustarimų bus laikomasi. Ir e, taip pat kolega kalbėjo apie audito rūmus apie poveikio vertinimus. Jie taip pat galėtų būti naudingi. Ir planuojant biudžetą, būtina į tai atsižvelgti. Pone Bergeriai, ar jūs taip pat norite dar pasisakyti? Aš manau, kad adekvatumo klausimas yra svarbus. Praeitie komisija iškėlė šį klausimą. Jisai susijęs su biudžeto mikrovaldymu ir komisija sakė, kad jinai geriausiai išmano, kokios yra geriausios priemonės. Reikia administracinių reformų komisijoje. Viskas, aišku, baigėsi neigiamais rezultatais. Atsakymas buvo, kad e, komisija niekada, komisijos niekada nebuvo klausima apie tai. Galbūt mes galėtumėm pasimokyti iš praeities. Kai kalbam apie priekybę ir euro lat dokumentus, yra įdomus e, pavyzdys Nikaragva taip pat susitarimai su Centrinė Amerika. Dokumentas, kurį jie pateikė, buvo žymiai geriau parengtas nei tas, kurį pateikė Europos institucijos. Mes norėtum daugiau informacijos gauti, turint galvoje, kad yra ataskaitų teikimo prievolė. kad galėtum gana intensyviai dirbti. Galbūt šiek tiek kalbu provokuojančiai, bet. Europos e, fonduose mes turime specialią priemonę. Ir jeigu pažiūrėsim, kas vyksta Europos pietuose, jeigu surenktumėm esminės diskusijas dėl vystimosi priemonių, bet galbūt tas diskusijas reikėtų dėti laikotarpį po 2020 metų, kai mes galėtumėm pradėti labiau e, tikslingiau orientuoti biudžetinės pagalbos programas. Taip, mes esame didžiausias donoras, bet turime užtikrinti, kad tie pinigai, kuriuos mes uh, duodame, kad jie būtų panaudojami tinkamiausių būdų. Kad neatsidurtum tokių situacijų, kai mes duodame vieną eurą kaip e, paramą vystimuisi, o 10 eurų kažkas susišluoja savo kišenes. Mes turime parengti tinkamą strategiją besivystančiom šalim, ir būtų labai gerai, kad parlamento balsas būtų išgirstas. Ja. Pone Berger, Berger, prieš pritarčiau tam, kai kalbama apie priekybos politikos strategiją. Aš tikiuosi, kad komisija netrukus pateiks pasiūlymą, tikiuosi, kad tai bus padaryta, nes jau nemažai dalykų e, yra problematiški. Kitas klausimas yra išteklių klausimas. Esu tikras, kad komisija galės tai pakomentuoti. Um. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Fenardės ir ponui Berger už jų indėlį. Ankstesnėme gyvenime aš buvau komisijos nario Likanen atstovas spaudai. Ir kalbant apie ištegių klausimą, Manau, jūs, pirmininkė ir ponas Berger, labai teisingai išryškino svarbiausius dalykus dėl prekybos darbo atvarkės. Jau turime dėrybinę darbo atvarkę gana apkrautą ir mes matome, kad tunelėje matome artėjančio traukinio šviesas, kai judame į priekį. Netrukus perėsime prie gyventinimo fazės Ir jeigu žiūrėsime optimistiškai, tai iki kitų metų pabaigos jau galėsime gyvendinti net šešius, šešis trimus e, daugiau nei keturiuose šalise. Ir tai pareikalaus labai intensyvaus darbo įgyvendinant mūsų susitarimus. Ir galiausiai priekybos sustarimai, priekybos sandoriai yra gerai, bet svarbiausia juose gyventi praktikoje. Dar vienas dalykas buvo paliestas. Europos uh, audito rūmai taip aptarė, ką galėtų komisija padaryti dėl turimų įrodymų, uh, kad būtų galima susijęti su geresnio reglamentavimo dokumentų rinkiniu. Tai yra visos tos rytis, kuriuose mes, kaip ir kitos komisijos tarnybos, sieksime padaryti viską, kas mūsų jėgoms, turėdami ribotus išteklius, bet jeigu norime kažkokių pokyčių priekybos sistemoje, jeigu norime sukurti darbo vietas, turime kuo e, tinkamiausiai išnaudoti išteklius. Kartais mes turime priimti sprendimus dėl prioritetų ir sutelkti dėmesį ten į tai, kas svarbiausia. Kartais reikia elgtis atsargiau, kai siūlomos naujos struktūros, pavyzdžiui, priekybos priežiūros tam tikrą e, stebėsenos instituciją. Mes turime palaikyti esamas struktūras, dialogą su pilietinė visuomenė, konsultaciniu komitetu, E, tvaraus vystimosi skyrios įvairiose e, priekybos susitarimuose. Nemažai dėmesio skiriama komunikacijai, informacijos gavimui, tinkamam žmonių informavimui, aktyviam įtraukimui į diskusijas dėl priekybos susitarimų. Dėl T-tip ypač pastaraisiais metais matėme didžiulį susidomėjimą. Ir komunikacijos pusė yra labai svarbi svarbus prioritetas mums komisijoje. Kai kalbame apie biudžeto klausimus, gali būti tikri, kad mes ir toliau esame įsipareigoję turimais ištekliais dirbti kiek galima veiksmingiau. Partnerystės priemonė taip pat svarbus dalykas, tai yra svarbus elementas ir mes turime e, išplėsti savo darbą su trečiosiomis šalimis. Tai tiek ačiū. Dėkuoju, toliau Fernandės. Merci. Dėkuoju, reikia priminti, kad ES biudžetas yra nedidelis. Taip, tai vienas procentas bendro nacionalinio produkto, 5 milijonai. 5, tai yra, lyginant su kitų šalių, tai yra 20 procentų bendro nacionalinio e, produkto. Tačiau mm, ES biudžetas yra svarbus. Administracijai skirtama tik 6 procentai. 8, atsiprašau, 94 procentai yra skirti investicijoms. Daugelį kartų mes esame tai pabrėžti, nes tai pademonstruoja tą papildomą vertę, kurią sukuria biudžetas. Biudžetas, kur trečioje rubrikoje saugumas, saugumo klausimais yra labai svarbus padidindamos, e, padidinamas biudžetas sienų apsaugai. Pavyzdžiui, Graikijos pasieniui yra padidintas biudžetas. Trečiojus rubrikos padidinimas gal, galima bus labiau padidėti, lang, padidinti lankstumo priemonę. Čia mes neturime maržus, bet reikia vieną dalyką pasakyti matysime padidinimą biudžeto, bet atsargiai aš kalbu apie biudžeto projektą, kurį pateikė komisija. Mes turime laukti, palaukti, kol taryba jį išnagrinės. Ir taryba, kai jį išnagrinės, ir labai dažnai yra biudžetas yra apkarpomas, nepaaiškinamai, kuris netgi prieš tarauja pasiektam kompromisui ir prisimtiems įsipareigojimams. Taryba sako, kad jis tuo atveju vadovaujasi savo prioritetais, kad taryba vadovaujasi savo prioritetais. Mes turime palaukti tarybos biudžeto apsvarstymo ir paprastai tame nedėlėme biudžete taryba dar bando sumažinti biudžetą, didinant maržą ir po to taryba stengiasi neskirti pakankamai pinigų mokėjimams. Ir dėl to iškyla mokėjimų problema. Bet vėlgi trečioje rubrikoje įsipareigojimai padidėjo 12,6 procentais, o mokėjimus 9,7 procentais. Žinoma, aš kalbu apie komisijos biudžeto projektą. Ir aš dar kartą tai pabrėžiu. Jūs matote, kad aš turiu, dedu viltis ir tikiu tarybos e, svarstymu. Ketvirta rubrika toliau. Čia yra padidinimas, padidėjimas įsipareigojimais 5,6 procentais, o mokėjimai padinti 28,5 procentais. Tai reiškia, kad tokie, tokie patys aiškus prioritetai yra taip pat taisamojo, taisamojo biudžeto, taip pat tokie patys tikslai. Kalbama apie prieglopščio prie prašymus, imigraciją, sienų apsaugą. Ir taryba turi tokius pačius prioritetus, mes tai matysime, kokius sprendimus prims taryba. Čia nekalbam apie nuosavus išteklius, bet tai jau kita diskusija 85 procentai biudžeto patenka iš nacionalinio biudžeto ir tai kelia problemų. Mes turėtume sekti toliau, kaip vykdomas darbas, kad kalbėtume tinkamus nuosavus išteklius. Dėl kitų klausimų, dėl skolos, kurios mes negalime sauliaisti, nes formaliai, jeigu pažiūrėtume į sutartį, tai mes negalime turėti įsiskolinimo, bet yra šalių, kurios kelia grėsmę sustarimui. Šiais metais, 2015 metais yra prognozuojama, kad metų pabaigoje mes turėsime 20 procentų milijardų neišmokėtos 2016 mes tikimės, kad turėsime 2 milijardus. Yra taisyklės, kurios leidžia spręsti problemas ir čia nėra nieko nelegalaus. Sanglaudos politikoje yra tikslai skirti moksliniams tyrimams, e, pažangiam augimui ir yra taisyklė N plus 3, kuri vis dėlto kelia problemų. Dėl jūsų pasiūlymų darbas tęsiamas toliau, mes pasižiūrėsime kokie, kokie, kokie iškils sunkumai dėrybų metu, bet mes turime tikslą ginti tuos prioritetus, kurie yra tokie patys kaip ir jūsų. Ir pranešimo projekte bus balsuojama e, e, biudžeto komitete, vėliau plenarinėje sesijoje. Ir kaip aš matau, visose e, komitetuose yra labai aiški parlamento pozicija e, pasisakyti už ekonomikos saugimą, darbo vietų kūrimą, saugumo stiprinimą ir išspręsti išorės problemas viduržėmio e, jūros regione, stiprinti solidarumą tiek išorės, tiek vidaus solidarumą ir turime siekti šių tikslų laikantis daugiametės finansavimo programos turime daugiametę finansų programą vykdyti, tai yra svarbu. Ir reikia taip pat naudotis kompromisu ir lankstumu. Buvo sumažintas e, šiek tiek biudžetas, yra naujas dalykas, taryba nenori apie tai kalbėti, bet mes Europos strateginių investicijų fondą sukūrėme Ir čia yra tam tikra marža, kur yra nepanaudota. Ir daugiamečio finansavimo programoje, kokią mes ją turime, mes turime ją vykdyti. 2006-2013 metų daugiamečio finansavimo programoje yra tam tikra marža, kurią mes galėjome panaudoti konkretiems politiniams tikslams. Ir tą maržą galėtume panaudoti taip pat ir užtikrant lankstumą. Pavyzdžiui, trečioje dalyje, kai mes neturime maržos ir reikia mobilizuoti lankstumo priemonę, kai kalbame bandomuosius projektus ir pasirengiamuosius veiksmus, tai yra tas tikslas, kurį mes turime ginti Ir kartais man atrodo, kad parlamentas daugiau pasisako už kompromisą ir ekonomikos augimą nei kitos institucijos. Ir čia iškyla prieštaringų dalykų. Tai prieštarauja tam, kas yra parašyta ir tai, kas yra deklaruojama. Mes girdime daug deklaracijų e, e, Europos vadovų susitikime. Ačiū. Ganz herzlichen Dank, Herr Fernandes. Ähm, Labai ačiū, ponė Fernandes. Labai įdomu. Tikrai įdomu išgirsti, kaip biudžeto komitetas kovojo už savo teisės. Tai nėra lengva, kadangi Taryba vis e, iš naujo sprendžia, kas turėtų būti finansuojama, bet e, ne visada randa reikiamų resursų. Suprantu, kad e, jums tenka sunki užduotis. Mes esame pasirengę prisidėti prie tų diskusijų dėl biudžeto. Bet kuriuo atveju linkiu jums sėkmės. Dėkoju. Mūsų pranešėjas, panas Bergė, pateiks savo poziciją Liepą, tuomet ir vyks diskusijos. O toliau 17 klausimas. Tai yra Ekvadoro prisijungimas prie prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru. Suteiksiu žodį pirmiausia pranešėjai ponui Šolc. Jis yra atsakingas už Ekvadoro klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjus kelioms dienoms po aštuntojo CELAT viršūnių susitikimo, kurio metu buvo nagrinėjami ir priekybos susitarimų klausimai, reikėtų pasižiūrėti į rezoliuciją, dėl Ekvadoro susitarimo su ES, prie kurio taip pat yra prisijungęs ir Peru. Prieš pereidamas prie pačios rezoliucijos norėčiau paaiškinti, kokia yra dabartinė situacija. Kaipgi dėl Ekvadoro prisijungimo prie Kolumbijos ir Peru. Dėrybos su Ekvadoru vyko praėjusių metų Liepą taigi prieš metus. Tuomet buvo gruodžio 12 praėjusių metų pasirašytas pirminis susitarimas, po to dar buvo daromasi dėl teksto. Buvo peržiūrėtas tekstas, jį išnagrinėjo teisės tarnyba. Tas dokumentas vėliau turės būti patvirtintas. Kalbant apie procesą, tai jis vyksta jau metus laiko. Nemanau, kad jis bus užbaigtas dar iki vasaros. Dėl ES Peru, Kolumbijos ir Ekvadoro susitikimo, tai jis yra numatytas birželio pabaigoje. Parlamentas taip pat prisidės prie šio darbo. Kitais metais parlamentas turės patvirtinti šį susitarimą. Toliau mes dabar nebeturime nuo sausio pirmos taisyklių e, Ekvadoro kontekste, bet kaip institucija mes dirbome kartu su taryba ir žiūrėjome, kaip galima būtų laikinai sustabdyti tarifus, susitarant abipusiškai. Praėjusiais metais buvo patvirtintas tas sustabdymo reglamentas. Bet dviejus metus yra numatoma sertifikavimo procedūra ir po to jau Ekvadoras galės prisijungti prie to ES, Kolumbijos ir Peru susitarimo. Vadinasi, tas prisijungimas e, vyksta tam tikromis sąlygomis. Taigi mes e, privalome pasižiūrėti, kaip viską teisingai įgyvendinti. Cituosiu. Miklosas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 from the United Nations, the OECD, ILO, and applicable environmental agreements in all global supply chains. Ähm, das ist kein Zitat aus dem GUE-Programm, äh, sondern. Aš čia ne iš GUE programos äh, cituoju. Tai yra G7 bendras pareiškimas pateiktas šių metų viršūnių susitikimo metu. Be abejo, yra tokių asmenų, kurie labai kritiškai žiūri į globalizaciją, bet vis tiek norėjau Jums pacituoti šį tekstą. G7 pareiškimo tekste yra kalbama apie konkrečią atsakomybę nurodoma, kokiu veiksmu turi imtis Europos parlamentas savo prekybos partnerių atžvilgių. Europos parlamentas buvo paminėtas, ypač kai yra kalbama apie ekonominį vystimąsi, pramonės vystimąsi. Galbūt jūs nustepsite, kad mano paminėtoje rezoliucijoje yra kalbama į tvarius aplinkosauginius aspektus. Mes kaip es privalome užtikrinti, kad priekyba būtų ne tik tai laisva, bet taip pat, kad jį užtikrintų uh, sąžiningas sąlygas visiems, kurie į tą prekybą įsitraukia. Tai mes kalbame ne vien tik tai apie muito mokesčių sumažinimą, bet taip pat ir apie darbo teisės stiprinimą. Privalome užtikrinti vartotojų apsaugą, taip pat įvertinti aplinkos saugai poveikį. Visą tai yra svarbu susitarančiams šalims. Mes e, turime įgyvendinti ir tvarios plėtros planus, taip pat turime apsaugoti aplinką. Tai labai aktualu ir ES piliečiams, ir taip pat Ekvadoro piliečiams. Visi šie aspektai yra labai aiškiai išdėstyti. Manome, kad Ekvadoras dabar eina teisingu keliu. Augimo rodikliai Ekvadore yra akivaizdus. Matėme, jog buvo sumažintas skurdo rodiklis. Be to, atlyginimo spraga tarp turtingųjų ir nepasiturinčių buvo sumažinta. dabar jau situacija yra geresnė nei prieš 10 ar 15 metų. Tai svarbu stiprinant ir Ekvadoro mažų bei vidutinių įmonių situaciją. Jei pasižiūrėtume į 2006-2014 metų laikotarpio bankininkystės skaičius, tai pamatytume, kad dabar e, neturtas sumažėjo iki 23 procentų nuo 30, taip pat ekstremalus neturtas sumažėjo iki 7 procentų. Akivaizdu, jog tendencijos yra teigiamos. Vadinasi, susitarimas tarp ES, Peru, Kolumbijos ir Ekvadoro padės užtikrinti didesnį stabilumą ir leis Ekvadorui toliau eiti teisinga kryptimi. Ekvadoro prisijungimas prie esamo ES Peru ir Kolumbijos susitarimo reikštų, kad Ekvadoras atsidurtų politiškai palankesnėje situacijoje. Europos parlamentas visuomet kalba apie darnų vystimąsi. Čia svarbus ne tik aplinkosaugos, bet ir socialiniai aspektai. Mes nuolat tai pabrėžiame, išorinėje dimencijoje. Norėčiau priminti 2012 m. gruodžio 11 parlamento poziciją. Mes tuomet pritarėme laisvosios prekybos susitarimui su Peru ir Kolumbija. Tuomet labai aiškiai nurodėme, kad tos dvi šalis partnerės. Turi garantuoti, jog bus užtikrinamas skaidrumas, įgyvendinimas bei stabilumas, kad bus peržiūrėta teisinė situacija, darbo teisė, Tiek Kolumbijos, tiek Peru vyriausybės 2012 metais parengė darnaus vystimosi veiksmų programas. Abi šalis pradėjo spręsti esamas problemas. Šiais metais prekybos komitete mes pasižiūrėjome, kaip tie veiksmų planai buvo įgyvendinami. Tikiu, kad ateityje mes turėtume dirbti taip pat. Tai tokia štai buvo iš ankstinė sąlyga, kuri leido sudaryti priekybos susitarimą su Kolumbija ir Peru. Tikiu, kad mes turime taip pat elgtis ir Ekvadoro atžvilgiu. Reikės pasižiūrėti, kaip tas susitarimas paveiktų Ekvadorą. Ekvadoras e, susitarimą jau pasirašė. Buvo e, numatytos sudėtingos ekonominės sąlygos. Reikia peržiūrėti ekonominę darbo tvarkę. Ekvadoras e, pirmiausia turi įvertinti valiutos kursą, e, lyginant su doleriu. Įvairios šalis, e, tokios kaip Kinija, taip pat čia atlieka svarbu vaidmenį. Aš skatinčiau pasižiūrėti į tą pakeistą ekonominį pagrindą. Mes turėtume įvertinti pažangą, kurią padarė Ekvadoras darbo teisės srityje, aplinkosaugos teisės srityje, taip pat kaip stiprino Ekvadoras mažų ir vidutinių įmonių sektorių, Turime atspindėti visus tuos faktus rezoliucijoje. Potencialiems investuotojams Ekvadore labai svarbu, kad tos teisės būtų gerbiamos ir kad būtų užtikrinamos geros sąlygos Ekvadore. Kalbant apie darbo teisę, Tarptautinė darbo organizacija numatė aštuonias sąlygas. Ekvadoras visoms joms pritarė. Galbūt e, tos aštuonios sąlygos dar nėra perkeltos, pavyzdžiui, 129, 879. Čia svarbu, kad stebėsenos grupė žiūrėtų, kaip viskas yra vykdoma. Tai aš norėčiau, kad ir stebėsenos grupės rezultatai būtų atspindėti rezoliucijoje. Nenoriu kalbėti per nelygį ilgai, tik pasakysiu, kad Ekvadore yra nepaprastai didžiulė biologinė įvairovė. Ten gyvena labai daug skirtingų gyvūnų rušių, o mes privalome tą aplinką apsaugoti. Reikia, kad Ekvadore ir toliau išliktų ta biologinė įvairovė. Labai įdomu tai, kad Ekvadore netgi yra tokia ministerija, kurios tikslas yra išsaugoti Ekvadoro gamtinį paveldą. Mes turėsime bendradarbiauti su ta ministerija, kad pasižiūrėtume, kaip Ekvadoro prisijungimas prie susitarimo paveiks aplinką, kaip galima bus išspręsti kylančius aplinkosauginius iššūkius. Reikia užkirsti kelią dirbožėmio erozijai, taip pat vandens išteklių taršai privalome numatyti privalomas nuostatas rezoliucijoje ir numatyti, kaip Ekvadore turės būti išspręstos tos sudėtingos problemos. Toliau ES komisija norėtų kaip Ekvadoro vyriausybė teiktų daugiau informacijos apie aplinkosaugos programas. Tai yra susijęs su Galapagų salomis, taip pat Amazonės baseinu. Komisija, turėdama omenyje tą laisvos prekybos susitarimą, turėtų numatyti ir privalomas nuostatas, kurias reikia įvykdyti, norint prisijungti prie susitarimo. Kas dėl laiko terminų? Liepos 13 dieną mes panagrinėsime rezoliucijos projektą. Tuomet balsuosime Liepos 17, jei tai bus patvirtinta ir turėsime laiko iki Liepos 17 teikti pakeitimus. O gruodžio mėnesį vyks antrasis apsikeitimas nuomonėmis. Mes tuomet peržiūrėsime visus pakeitimus. Tuomet vyks balsavimai komitetuose ir galėsime tai prisidėti prie ratifikavimo. Dėkoju, gal jūs turėsite dar kokių idėjų. Helmut, für die ausführliche Darstellung. Labai ačiū Labai išsamus pristatymas. Rezoliucijos turinys, taip pat kas vyksta, buvo labai nusekliai pristatyta. Kolumbijos ir Perų pranešėjai žodis, prašau. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ponė Šolts. Labai išsamus paaiškinimas. Dėkoju Jums už visą atliktą darbą bandant įtraukti Ekvadorą į šį prekybos susitarimą, kuris jau yra sudarytas su Kolumbija ir Peru. Norėčiau priminti, kad prekybos susitarimas dėl kurio buvo susitarta praėjusiu metu Liepos mėnesį. Iš pradžių buvo susitarta dėl Ekvadoro ir Bolivijos, bet dėl tam tikrų priežasčių tose valstybėse jos nepasirašė susitarimo. O po to Ekvadoras nusprendė, kad jiems būtų visai naudinga pasirašyti susitarimą kartu su kitomis Andų šalimis. Ir kai kai kurios politinės grupės sako, kad mes priversėme tas valstybės pasirašyti susitarimus su mumis, jie kalba neteisybę. Ekvadoras pats pagalvojo, kad prekybos susitarimas yra naudingas su ES. Ir Ekvadoras pats paprašė prisijungti prie susitarimo. Niekas jo to daryti nevertė. Taip vyko darybos. Ekvadoras gavo naudos ir iš GSP bet ši programa baigėsi praėjusiu metu pabaigoje. Taigi, Ekvadorė susiklosti labai didelė, e, labai blogas, prasta situacija, daug įmonių buvo priverstos mokėti didžiulius tarifus. Na ir turbūt mūsų pareiga būtų įtraukti Ekvadorą į šį susitarimą. Tam, kad jiems netektų mokėti per nelik didelių e, tarifų. Tad aš labai džiaugiuosi, kad kaip tik tai ir vyks. Ekvadoras bus prijungtas prie susitarimo, aš tikiuosi, kad tai vyks pakankamai greitai. Garsusis kelrodis planas. Mums e, nelabai patinka Mes iš principo nelabai tam pritarame, bet e, daugelį susitarimų yra numatomi tokie kelrodžiai planai, todėl mes ir neprieštarausime ir šiuo atveju, nes toks planas jau yra parengtas Kolumbijai ir Peru. Tik reikėtų e, užtikrinti, kad Ekvadoro prisijungimas prie susitarimo nereikš, kad ims, e, bus pradėta lyginti arba keisti sąlygas, lyginant su tomis, kurios yra nustatytos Kolumbijai ir Peru. Žinoma, kiekvienoje valstybėje situacija yra vis kitokia ir Ekvadorė padėtis kitokia negu Kolumbijoje ir Peru. Tai yra savaime suprantama. Bet manau, kad reikėtų giliau pažvelgti į kiekvienos valstybės atskirą situaciją. Ekvadoro vyriausybė, kaip žinau, nelabai pritarė, kad jiems būtų nustatytas bendras karodis planas, nes jie supranta, kad Ekvadore situacija yra kitokia. Tačiau labai didelių skirtumų taip pat nereikėtų numatyti šioms trims valstybėms. Kaip ten bebūtų, mes labai pritarėme tam, kad Ekvadoras prisijungtų prie priekybos susitarimo Ir belieka tikėtis, kad tai, ką dar liko nuveikti, bus galima nuveikti be didelių sunkumų. Ir tikiuosi, kad greitai bus galima pasirašyti Ekvadoro prisijungimo prie prekybos susitarimo dokumentus, nes tai būtų labai naudinga Ekvadoro įmonėms, bet taip pat ir ES verslui. Kaip jūs žinote, pranešėjus, galite kliautis ir manimi, ir mano frakcijoje, mes tikrai jums padėsime. Labai ačiū. Dėkui. Aš taip pat norėjau pakartoti tą punktą dėl pastebėjimą dėl kelrodžių planų. Manau, čia kalba eina apie nuoseklumą, kaip visuomet santykius su uh, Andų bendruomenės šalimis. 2012 metais, e, kai buvo nustatyti e, kelrodžiai planai, buvo jie rengiami bendrai visoms Andų valstybėms, ne vien tik tai Kolumbija ir Peru, kurios tuo metu pasirašė susitarimus. Ir todėl Ekvadoro vyriausybė, manau, sažiningai tikisi, kad kelrodis planas bus šiek tiek priderintas prie jų situacijos. Ir aš manau, kad dabar kaip tik yra gera proga Ekvadoro vyriausybei kalbėtis apie tai, nes yra dalykų, kurie ir mums kelia nerima. Iš tarptautinės darbo organizacijos buvo vizitai į Ekvadorą, ten buvo nustatyta, pastebėta tam tikrų techninių trūkumų. Taip pat dėl žmogaus teisų situacija nėra pati geriausia, pavyzdžiui, dėl teisės e, burtis asociacijas arba dėrėtis dėl kolektyvinių sutarčių. Taigi aš labai tikiuosi, kad tikrai nesusiklostys tokia situacija, kad trys šalis partnerės bus pasirašysios tą patį susitarimą, bet dvi bus pasirašysios kelrodį planą, o trečioji ne. Aš manau, kad reikėtų laikyti sąžiningo ir vienodo požiūrio į visas tris šalis. Ačiū toliau, ponas Sadė. Dėkuoju, ponai pirmininkė mes, kaip EKR frakcija, paprastai palaikydavome bet kokius prekybos susitarimus, laisvos prekybos susitarimus ir ypatingai palaikėme Kolumbijos ir Perų e, prekybos susitarimą su Europos Sąjunga ir todėl mes tikrai sveikiname Ekvadoro būsimą prisijungimą prie šio prekybos susitarimo. Ir džiaugiamės tuo dėl trijų priežasčių, nes tai užtikrins prieigą prie rinkų, Taip pat tai sukurs stabilę ir nuspėjamą aplinką ir taip pat tai padės sustiprinti ir diversifikuoti priekybos ir investicijas, priekybą ir investicijas abiejose šalise. Ir taip pat mes pritartume tai, sakyčiau, iš ankstiniai priemonė GSP plus reglamentui, Be abejo, norėtume pabrėžti galimą naudą ir galimas būsimas galimybės, kurias sukurs šis susitarimas, bet turiu pridurti, kad mes nesame pasirengę pritarti bet kokiems reikalavimams e, laikytis teisiškai pareigojančio kelrodžio plano, nes tam mes jau prieštaravome ir Kolumbijos bei Perų atveju, todėl nepritartume jokiam spaudimui, kuris būtų daromas Ekvadoro vyriausybei, e, spaudžiant juos numatyti e, tam tikrus socialinės apsaugos ar darbo įstatymus, kurie būtų kaip būtina sąlyga tam, kad jiems būtų leista prisijungti prie priekybos susitarimo. Mes, manau, turime tiesiog raginti ir skatinti Ekvadoro vyriausybę daryti pažangą tose srityse, būtent žmogaus teisės srityse, socialinės apsaugos ir darbo uh, E, taisyklių sritise. Bet raginti ir skatinti mūsų nuomonę tikrai nebūtinai reiškia automatiškai, kad turi būti e, nustatytos e, įpareigončios taisyklės, kurios galėtų iškelti grėsmę mūsų prekybinėms santykiams. Taigi, galiu pasakyti, kad šitas poslinkis bus labai teigiamas ir tikiuosi, kad Europos parlamentas jam taip pat pritars. Dėkui. Pone Keller. Atsiprašau, aš turėjau balsuoti kitame komitete, bet vis tiek noriu padėkoti pranešėjui, nors ir negirdėjau, ką jūs sakėte, pristatydamas savo pranešimą. Mano frakcija, žalieji, mes nep, ne, nepritarėme susitarimų su Kolumbija ir Peru ir mūsų argumentai nepasikeitė. Dabar, kai jau kalba prasidėjo apie Ekvadorą, tai turiu pasakyti, kad mes esame už sąžiningą prekybą, bet mes tikrai nematome, kad prekybos susitarimai atneša abipusės naudos ir užtikrina sąžiningą prekybą. Ir jeigu konkrečiai dėl Ekvadoro, tai norėčiau paklausti komisijos, jeigu jų atstovas dar tebėra salėje. Ir na, gal galėtumėte pasakyti, kaip, pavyzdžiui, planuojama spręsti bananų kainų klausimą, nes e, šitas klausimas yra aktualus e, ir Ekvadoro bananų augintojai klausė, ar kainos e, Ekvadoro bananams bus tokios pat kaip ir Kolumbijos ir Peru. Jie čia išvelgia problemą. Ir taip pat, ar nebuvo prieštaravimų iš Ekvadoro pusės ir dėl bananų, ir dėl krevečių, prekybos krevetėmis. Aš manau, kad labai svarbu, kad Ekvadoras, kaip pakankamai skurdi valstybė, e, galėtų palaikyti savo pramonės sektorių, kuris dar yra kūdikystės etape. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, kokiu būdu bus e, planuojama užtikrinti priekybų stabilumą ar tvarumą ar dėl to bus kalbama dėrybose. O dėl kelrodžio plano, tai, na, jis yra ribotas tam tikrą prasme, jis yra tik kelrodis planas, o mums reikėtų konkrečių e, nuostatų, kurios būtų pareigojančios ir kalbėtų apie aplinkosaugos standartus ir jų, nu, ir jų laikymas ir panašiai. Mes manome, kad būtent to reikėtų griežtesnių nuostatų, o ne e, kelrodžio plano, kuris yra pakankamai aptakus, kaip kad yra Kolumbijos ir Peru atveju. Ir mes manome, kad tvarios plėtros skyrius turėtų būti trauktas į darybas ir jis turi būti teisiškai pareigojantis. Dėkui. Matau, kad už pono Leichtfriedo yra nauji, nauja mūsų kolegė, naujoji transporto ministrė atėjo pasižiūrėti, kaip mes čia dirbame komitete. Sveikos atvykusios. Kągi daryti su kelrodžių planu? Na, manau, reikia įsigilinti šį klausimą. Iš Kolumbijos ir Perų dėrybų mes maždaug įsivaizduojame, kas tai yra, bet manau turėsime pakoreguoti tą kelrodį planą, nes jau dabar sukaupėme daugiau patirties. Taip pat reikės pažiūrėti, ar kai kurios procesus sugriežtinti, sustiprinti, numatyti daugiau e, paramos Ekvadorui priekiaujant bananais ir gėlėmis. Ir taip pat dėl sąžiningos priekybos Fair Trade projektų Reikia į juos įsigilinti, kaip tokius projektus remti. Dialogas dėl žmogaus teisių. Čia galbūt pavyks perkelti mūsų e, poziciją ir e, į sustarimą su Ekvadoru, kelrodį planą su Ekvadoru. Be abejo, patvirtinsime Ekvadoro prisijungimą prie priekybos susitarimo, nes e, vairūs ekonominiai trukdžiai, bendradarbiaujant su Kolumbija, ir taip yra akivaizdus. Taip pat reikės peržiūrėti pereinamojo laikotarpio nuostatas. tam, kad nesusiklostytų tokių taip pat ekonominių trikdžių. O dėl bananų, tai šitas klausimas yra aktualus ir Kolumbijai Ir nežinau, ar komisijos atstovai dar yra. Kągi buvo užduota komisijai gana nemažai klausimų. Tikiuosi, kad komisija pasirengus atsakyti ir ponia Kerniai žodis jums. Thank you very much. Dėkuoju. Pradėsiu nuo pradžios, kaip sakė pranešėjas ponas Šulcas. Dėrybos baigtos 2014 birželį ir prisijungimo protokolą pradėjo komisijos narė Malstrom ir priekybos ministrė Vandenėra 2014 gruodį. Nuo to laiko du dalykai buvo svarbus. Pirmiausia, vertimas į visas oficialias ES kalbas Mes baigėme tą procesą, bet laukiame galutinio patvirtinimo dėl sutarto teksto. Taip pat paraleliai mes konsultavome su Kolumbija ir Peru dėl jų e, sustarimo, kad galėtų prisijungti prie priekiaus ir Makvadoros. Uh, Ir tai tas e, darbas nebus pabaigtas iki vasaros pradžios, jiems reikia dar papildomų laiko dėl vidinių diskusijų tarp e, tų valstybių. Tai, ką e, Kolumbijos ir Perų pusė nurodė, kad jų turimos problemos nebūtinai mm, susijusios su ES siūlomų prekybos sustrimu tarpusavėjus e, su Ekvadoru trise turi e, išspręsti tam tikras problemas. Vyko diskusijos šiuo klausimu, mes tikimės, kad netrukus galėsime rasti sprendimą. Neseniai mes taip pat dirbome priekybos komitete kartu su pakomitečiu dėl priekybos ir tvaraus vystimosi Aš tiksliai nežinau, kokie bus rezultatai. Žinoma, mes nagrinėsime abi galimybės ar nuostatas dėl susitarimo pasirašymo ir taip pat tolesnę veiklą dėl priekybos ir tvaraus vystimosi skirsnio. Dėl paties protokolo. Akivaizdu, Europos parlamentas, tuomet, kai mes gausime pritarimą iš Kolumbijos ir Peru, uh, Parlamentas turės savo poziciją nustatyti. Tikimės, kad jūs turėsime pakankamai laiko apsvarsyti protokolą. Nepaisant to, malonu matyti, kad pranešės jau dabar pradeda diskusijas, tai yra labai pozityvu, nes galiausiai mes nežinome, kiek sparčiai galėsime užbaigti tą susitarimą. Dėl naudos, kurį teiks šį sustarimas, nemažai komiteto narių pakomentavo, tai šiuo metu mes atliekame tyrimą dėl, dėl susitarimo poveikio kodorui. Tas tyrimas dar nėra baigtas, mes tikimės gauti pirmosius rezultatus e, prieš vasaros e, pradžią ir mes galėsime baigti tyrimą rudens pradžioje ir protokolą to tyrimo nusiųsime e, parlamentui. Tačiau dabar mes žinome ir tai buvo nurodyta dėl GSP plus e, naudą ir toliau gaus Ekvadoras ir tai leis sutampyti apie 200 milijonų eurų muitų mokesčių. Tai apima 60 procento Ekvadoro eksporto į Europos e, e, Sąjungą ir tai yra gana reikšminga suma. Tai yra svarbu ne tik Ekvadorui, bet ir Europos Sąjungos tam tikriems pramonės sektoriams. Taip pat buvo pakomentuota mm, tai, kad priekybos sustarimas teikia tam tikros naudos ir bananų sektoriui. Kai kurie nariai komentavo tai, kad šis susitarimas yra tas, kurio nori Ekvadoras, ne vien dėl GSP, bet dėl e, regiono sanglaudos ir egzistuojančių priekybos susitarimų. Ir tai leis sudaryti laisvos priekybos susitarimus Europos Sąjunga. Iš mūsų pusės mes taip pat turime ištikrinti stabilumą šios sistemos. Keli nariai minėjo priekybos ir tvaraus vystimosi skirsnį. Tai yra svarbiausias dalykas visose šiuose sustarimuose su Latino Amerika. Ekvadoras jau nurodė, jog sutarė pasirašyti e, po visomis nuostatomis priekybos ir tvaros vystimusi skirsnė. Nepaisant to, buvo išsakytas poreikis užtikrinti lankstumą dėrybų metu ir mes tai turėtume vertinti kaip pozityvų ženklą kaip norą iš Ekvadoro pusės įsitraukti, dalyvauti šioje srityje. Įsipareigojimai yra labai svarbus siekiant įgyvendinti TST nuostatas. Daug kas susijęs su bendradarbiavimu su tomis šalimis, su kuriamis jau pasirašyti sustarimai. Iš Ekvadoro mes gavome pareiškimus susijusi su aplinkosaugos e, klausimais, vietos gyventojų klausimais, vietos gyventojų teisų užtikrinimu. Manau, kad mes galėsime nustatyti bendrą darbotvarkę šiais klausimais. Be to, pilietinės visuomenės indėlis bus labai svarbus įgyvendinant visą tai ir čia mes taip pat tikimės pozityvaus indėlio iš Ekvadoro pusės. Paskutinė pastaba dėl priekybos ir tvaraus vystimosi skirsnio. Tai ne vienintelė priemonė, kurią mes turime, kai kalbama apie priekybos e, sustrimo papildymus ir įsipareigojimus. Turime su kitomis delegacijomis, institucijomis ir plėtinė visuomenė taip pat konstruktyviai dirbti šiais klausimais. Pereisiu prie iškeltų klausimų. Dėl bananų. Kaip minėjau, sustarimas atspindi tai, kas buvo sustarata su Kolumbija ir Peru. Yra tam tikrų žinoma skirtumų dėl įgyvendinimo laikotarpio, bet bananų stabilizavimo mechanizmo reglamentas bus svarbus ir Ekvadorui kaip dalis prekybos susitarimo. Kitas klausimas buvo susijęs su, su peržiūra prekybos ir e, tvaraus vystimosi e, vadovo. Kai darbas bus baigtas, mes atsižvelgsime, mes pirmiausia e, teiksime dėmesį įgyvendinimo etapui. Šis sustarimas pats savaime buvo bus e, sudarytas tuomet, kai bus baigta peržiūrėti prekybos ir tvaraus vystimosi e, vadovas. Komisija ir ES labai pasirengia toliau tai plėtoti ateityje ir mes turime užtikrinti, kad nauji aspektai, kurie iškils priekybos ir tvarumo e, vadovė, kad jos bus atsižvelgta mūsų diskusijose TSCPA komitete ir mes turėsime tuo pasiremti, kai bus įvairios priemonės taikomos, iškils įvairios iniciatyvos, turėsime kartu su partneriais visą tai aptarti. Tai tiek ačiū. Herzlichen Dank. Also mir ist glaube ich nochmal. Dėkuoju. Dabar man yra aišku dėl rezoliucijos, kad įvairios sudėmosios dalys yra svarbios kurios yra susijusios su gyvendinimu ir mes turime tai e, tinkamai paaiškinti. Čia reikia, žinoma, tinkamo stim, stimuliavimo, tinkamo pagrindą pradėsime diskusijas komitetuose, pakomitečiuose ir e, visą tai bus įtrauta į protokolą. vyks diskusijos, kokiu mūsų mes galime paremti Europos iniciatyvas ir Europos parlamentas turės išsakyti savo poziciją, kad galėtume siekti, kartu siekti pažangos. Taip mes galėsime rezoliucijoje nurodyti, kaip, kaip ateityje gyvendinsime. Mm parengtas nuostatas. Ponas Šolts. Ačiū pirminkė. Kalbame apie priekybos sustarimų gyvendinimą, dėl to, kaip galime susitarti dėl protokolų, dėl reikalavimų iškeltų mums, dėl privalomo teisinių žingsnių pobūčio. Mes visą tai turime gerai apgalvoti. ir Ekvadoro atveju, bet taip pat ir Kolumbijos ir Peru atveju. Ir taip pat e, turime apgalvoti su, e, situaciją su kitomis šalimis, su kuriomis yra sudaryti priekybos susitarimai. Bet čia reikia Europos parlamento pritarimo. Taip pat turime ir e, priimti įsipareigojimus iš visų suinteresuotųjų šalių. O po to galėsime perėti prie gyvendinimo gairių. Visą tai reikia gerai apsvarstyti. Šio ryto diskusijos, vakar dienos diskusijos yra svarbios. Kalbėjome apie Marakešą E, kaip ten reikėtų toliau dirbti. Daugia šaliai susitarimai yra privalomi visoms šalims. Neturi būti, jie privaloma tik tai tam tikroms suinteresuotusiams šalims visos šalės turės tenkinti ir gyventi tam tikrus reikalavimus. O dėl Ekvadoro turime vertinti, kas buvo pasiekta, užtikrinti, kad skatiname e, tikrus pokyčius, tikrą vystimasi, įvertinti įvairias teisės, vietos gyventojų teisės. Užtikrinti, kad tos prievolės būtų privalomos, aplinkosauginės taisyklės, ateitie nagrinėsime ir kitas galimybės. Ir suteiksime pagalbą, jeigu tokios reikės. Taigi rezoliucija tai, tai bus patys svarbiausi klausimai. Laukiu tolesnio darbo. Pirmininkas dėkoju. įtampa didėja. Gausime projektą 13 birželio prieš vasaros pertrauką ir viską aptarsim. Dabar perėmėm prie 18 klausimų. Stebėsenos grupių veikla. Be prekybos susitarimų sudarimo yra labai svarbu ir stebėsenos grupių veikla. Tai, ką mes parengėme, yra pavyzdinis dalykas, tai yra prekybos skatinimo institucija. Kongresas prašo, kad vyktų tokių sustarimų kaip TTIP stebėsena. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, gegužės 11 dieną vyko stebėsenos grupės susitikimas Meksikos tema. Lankėsi Meksikos ekonomikos ministras, kuris yra atsakingas ir už prekybos klausimus. Jis atvyko į Briuselį tam, kad susitiktų su komisijos atstovais, susitiko su pane Malstrom ir kalbėjo apie tą darbą, kuris dabar jau dviejus metus vyksta, kurį atlieka komisija ir Meksika, tam, kad būtų atnaujintas esamas susitarimas. Mes pasinaudojame tą progą, kad atvyko ministras ir atvirai apsikeitėme nuomonėmis apie esamą situaciją. Posėdis buvo labai ypatingas. Dėrybos komandos gavo naujausias žinias, bet dar dėrybos tos nėra baigtos. Vėliau dar apie tai pakalbėsiu. Mes naudojame progą, kad atvyko ministras tam, kad galėtume įvertinti esamus prekybinius ryšius ir taip pat Meksikos prekybinę politiką. Vertiname neseniai Meksikoje atliktas ekonomikos reformas. Mums e, tai buvo galimybė ir pakalbėti apie susitarimo atnaujinimą. E, Meksika taip pat yra e TTP dėrybų dalis, taip pat Meksika derasi su Jordanija su Ramio vandenino alijansu, tai yra Čilė, Kolumbija ir Peru. Tuo yra naudojamasi, kad būtų gautas papildomas svertas dėrybose. Savame suprantama, ministras kalbėjo apie tai, jog nori atvirų dėrybų su mumis tam, kad greitai būtų viskas modernizuota. Jei mes susitartume dėl TTIP, tai tuomet pasikeistų ir Meksikos prekybos srautas, taip pat CITA gali būti greitai patvirtinta, todėl Meksikos ministras labai atvirai kalbėjo apie tai, kad ir jam tai yra svarbu. Tai neįprasta, nes iki šiol Meksikos vyriausybės atstovai taip atvirai nekalbėdavo. Mes Žiūrėjome į pagrindinės Meksikoje įvykdytas reformas, tai yra ir energetikos reforma, taip pat viešųjų pirkimų sektoriaus peržiūra, e, kadangi ES įmonėms tai gali būti paskata aktyviau vykdyti savo veiklą Meksikoje. Vertinome ir telekomunikacijų sektoriaus reformą, kurios metu buvo pasiekta istorinių rezultatų, buvo panaikintas monopolis. Dabar jau ir kitos įmonės yra įleidžiamos į rinką ir tuo jau pasinaudojo JAV įmonės. Bendrai paėmus tos diskusijos buvo labai naudingos. O tai labai prisideda prie bendro vertinimo proceso tas procesas buvo beveik baigtas tomis dienomis, bet e, pats taškas buvo padėtas praėjusią savaitę, kai viršelio 12 vyko viršūnių susitikimas. Buvo parengta ataskaita dėl bendros vizijos. Buvo išsiaiškinti galutiniai klausimai susijęs su modernizavimu. Komisija dabar jau rengia poveikio vertinimą ir tuomet prašys dėrybų įgaliojimų. Tos dėrybos turėtų prasidėti arba šių metų pabaigoje, arba kitų metų pradžioje. Ačiū. Ar yra pastabų? Atrodo, kad ne. Panašu, kad padaryta pažanga šioje srityje ir numatoma ryšių reforma. Japonija, gegužės 12 diena, pagrindinis dėrybininkas repatacionė. Aš gavau informaciją, kad ir ten buvo padaryta pažanga. Panašu, kad susitarimas su Japonija bus pasiektas metų pabaigoje. Pažiūrėsime, kaip viskas vyks. Kanada kovo 3 dieną ir gegužės 5 dieną vyko susitikimai, dalyvavo FOSIPE, pagrindinis dėrybininkas ir taip pat Kanados ambasadorius Europos Sąjungoje. Petičiūnė taip pat buvo pagrindinis dėrybininkas ir dėl susitarimo su Kanada jis tikrai turi daug užduočių. Vakar, birželio 15 dieną, įvyko dar vienas susitikimas. Ponas Papirks tai čia nėra. Ar jūs dalyvavote? Atrodo, kad ne. Tai dėja daugiau informacijos neturime. Ar kas nors vakar dalyvavo tame posėdėje? Kągi. Manau, kad nieko neįprasto neįvyko, nes kitu atveju jau būtume gavę įspėjimų. Gerai, dabar perinu prie 19 klausimo. Tai yra komisijos ataskaita teikiama tarybai dėl prekybos ir investicijų kliučių Suteiksiu žodį ponui Samelis. Yes, thank you very much. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėte man progą pristatyti tą penktąją ataskaitą apie prekybos ir investicinės kliūtis. Komisija kovo 17 dieną parengė tą ataskaitą ir pristatė uh, viską e, tarybai, kurie vyko taip pat kovo mėnesį. Kaip ir ankstesniais metais ataskaitoje yra apžvelgiamos dėrybos dėl prekybos ir investicijų, taip pat yra nagrinėjamos pagrindinės kliūtis su kuriamis susidurėme bendradarbiaudami su Kinija, Indija, Japonija, Merkusur šalimis, taip pat Argentina, Rusija ir JAV. Visų pirma, štai tokia geografinė sritis yra apimama ataskaitoje. Be to, Trečioje dalyje taip pat yra aptariamos įvairios strategijos, kurios leidžia tas esamas kliūtis spręsti. Pagrindinis ataskaitos tikslas yra didinti informuotumą politinių lygių, informuoti apie esamas kliūtis ir nurodyti, kaip galima tas kliūtis nuosekliai spręsti. Būtent todėl ataskaitoje yra susitelkiama ties pagrindiniais prioritetais, tai susijęs su patekimu į rinką. Ataskaita taip pat papildo platesnę ataskaitą, kurioje yra vertinamas protekcionizmas. Kiekvienais metais yra rengiama ta ataskaita ir ten detaliau yra apžvelgiamos prekybos ir investicinės kliūtis trečiosiuose šalise. Taigi protekcionizmo stebėsenos ataskaita prisideda ir plačiau viską išdėsto. Mes ataskaitą numatome, kad Rusijos atžvilgių yra septyni atvejai, toliau Kinija šeši atvejai, Indija ir Brazilija keturi ir trys, Argentinoje ir JAV. Kalbant apie Japoniją, tai yra ypatingas atvejis. Ataskaitoje yra atsižvelgiama į vykstančias dėrybas. Tai yra tos netarifinės kliūtis Japonijoje. Kaip žinote, antrasis sąrašas netarifinių kliūčių buvo išsiųstas Japonijai 2014 m. gruodį. Toliau žiūrima į turinį, taip pat sektorius. Labai daug kliūčių yra susiję su intelektinės nusavybės teisėmis, taip pat SPS e ir e, vietos turinio. Dėl vietos reikalavimų Geras pavyzdys yra diskriminuojantis mokesčiai, kurie yra nukreipti prieš ne vietos gamintojus Brazilijoje. Taip pat Rusijos naujas įstatymas dėl asmens duomenų lokalizavimo, pagal kurį yra numatoma, jog visi Rusijos asmenų duomenys turi būti laikomi ir apdorojami Rusijoje. Tai mums kelia didžiulį nerimą. Taip pat ir kitose trečiosiose šalise yra panašių vietoj galiojančių reikalavimų. Ataskaitoje nedetaliai visą tai yra peržvelgta, kadangi yra ir naujų priemonių, kurios buvo patvirtintos, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo srityje. Dėl SPS, tai jos tos kliūtis matomos Brazilijoje, Kinijoje, Rusijoje, intelektinės nusaibės teisės taip pat e, rodo, jog yra problemų Kinijoje, e, kitose šalyse ir tai taip pat aktualu TTIP darybų srityje. Toliau investiciniai klausimai, tai susijęs su savininkystės nuosavybės problemomis Brazilijoje, taip pat egzistuoja investicijų apribojimai, kurie vis dar kelia didžiulių problemų Kinijoje, nors Kinija ir gyvendina tam tikras reformas. Pavyzdžiui, yra Šanhajoje numatyta laisvosios prekybos zona. Taip pat vyksta dėrybos su Kinija dėl investicijų susitarimo. Kalbant apie priemonės, kurių imasi ES, kad tos kliūtis būtų pašalintos, tai tų priemonių yra tikrai nemažai. Mes čia remiamės dėrybomis, kurios vyksta su keturiomis iš tų šešių strateginių partnerių. Vyksta ir strateginės dėrybos su Kinė dėl investicijų. Be to siekiama sustiprinti esamus susitarimus ir jų gyvendinimą. Čia remiamės ES patekimo rinkos strategiją. Taip pat naudojamės ir ginčių sprendimo procedūra, kai tai yra tinkama ir būtina. Aš paminėjau tuos atvejus, kai yra sprendžiami ginčiai. Keli iš tų atvejų yra iš Rusijos, 3 iš 7 yra vadovaujamasi ta ginčių sprendimo procedūra. Dar turime PPO komitetus. Es, aišku, yra labai aktyvi veikėja atitinkamuose komitetuose. O be to vyksta ir viršūnių susitikimai, kuriuose dalyvauja atstovai ES lygių arba valstybių narių lygių. Baigdamas noriu pasakyti, kad ataskaita parodo, jog toliau išlieka įvairių prekybos ir investicinių kliūčių, kurias spręsti labai sudėtinga. Reikia daugiau ryšto politinių lygių. Negana to, būtina tinkamai įgyvendinti ES patikimo į rinką strategiją tam, kad būtų galima tas kliūtis panaikinti. Tų veiksmų turi imtis ne vien tik tai komisija, bet ir valstybės narės. Jos turi pasinaudoti aukšto lygio susitikimais, taip pat ambasadų tinklų atitinkamosios šalyse. Europos parlamentas taip pat e, turėtų imtis veiksmų, kai tik tai Europos parlamento nariai lankosi tose trečiosiuose šalise. Būtent e, tai yra galimybė perduoti politinę žinę aukštų lygių ir informuoti tų šalių institucijas. Mes e, savame suprantame, esame pasirengę jums padėti parengti tą žinę tam, kad būtų galima panaikinti prioritetinės kliūtis. Ačiū. Dėkoju. Atrodo, kad niekas žodžiu. A, taip, Helmutas, prašau. Turiu tik tai vieną klausimą. Ar būtų įmanoma gauti tą ataskaitą raštu? Jūs kalbėjote apie tam tikrus skaičius, apie atvejus. Tai būtų tikrai įdomu detaliau tai panalizuoti. Nežinau, ar tai yra įmanoma, bet tikrai būtų verta perskaityti tą ataskaitą ir įsigilinti. Ačiū. Man atrodo, kad ji buvo išdalyta, tačiau dar kartą ją išsiųsime, kad visi tikrai ją gautų. Aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, dėl PPO reformos vyko labai įdomus susitikimas apie priekybos kliūtis ir pagrindinė žinia buvo, kad tų kliūčių per pastaruosius metus daugėjo. Jūs kalbėjote konkrečiai apie vieną šalį ir tame posėdėje buvo apie ją kalbama. Tai ar ir jūs laikotės nuomonės, kad priemonės kurios, e, kuriomis siekiama kovoti su tomis e, kliūtimis, e, nėra visai veiksmingos, o kodėl egzistuoja tas kliūčių didėjimas. Kaip tai veikia ES? Ar nukreiptos tos kliūtės specialiai prieš Europos Sąjungą? Dar norėčiau sužinoti, ar skirtingi yra tie, skirtingos tos yra priekybos kliūtis, leginant pasaulinę tiekimo grandinę ir taip pat eksporto produktus. Aišku, eksporto produktų sritį gali paveikti tos kliūtis, bet mano supratimu, tas neigiamas poveikis pasauliniai tiekimo grandiniai gali būti dar neigiamesnis. Ačiū. Uh, yes, Dėkui, pirmininkė. Dėl jūsų pirmojo klausimo. Iš tiesų, mūsų analizė parodė, kad priekybos kliūčių padaugėjo. Bet šioje ataskaitoje labai plačiai apie tai nekalbama, nes mes čia aptarėme tik tai nedidelį pavyzdžių skaičių. Bet apskritai mūsų bendresnio pobūdžio analizė rodo, kad metai po metų vis yra įvedama įvairių priekybos ribojimų priemonių, kurios tikrai neatsveria priekybos laisvinimo, liberalizavimo priemonių. Taigi, priekybos ribojimai ir kliūtis nuolatos auga skaičiumi ir dėl to galima pagristai imti nerimauti. Kodėl mes pradėjome apskritai stebėti šitas prekybos kliūtis. Tai prasidėjo ekonominės krizės kontekste, ir pastebėjome, kad kai, kurio, kai kurie regionai, kurie, yra, kurie jau išlipa iš krizės, jie mažina priekybos apribojimų skaičių, bet matosi, kad vis tiek tų priekybos apribojimų skaičius yra pakankamai didelis. Taip pat yra numatytos tam tikros priemonės skirtos su tuo kovoti, bet jos nėra, mm, o priekybos apribojimai, priekybos kliūtis nėra taikomos konkrečiai ES, bet kadangi ES yra pagrindinis priekybos partneris daugeliui mūsų priekybos partnerių, ypatingai mūsų partneriui rytuose, tai bet kokia priekybos apribojimo priemonė labai stipriai paveikia Europos Sąjungą ir paveikia ją labiau negu kad kitus prekybos partnerius, kurių prekybos mastai su ta konkrečia e, kliūtį įvedusią valstybę nėra tokie e, dideli. Toliau dėl eksporto pribojimų mes pastebėjome kelis atvejus, kai eksporto pribojimo priemonės būdavo įvedamos tai be abejo kelia nerima, nes tai atspindi išteklių nacionalizavimo nuotaikas. Tai reiškia, kad kai kurios valstybės nori savo gamtinius išteklius ir savo žaliavas pasilikti savo ir jas naudoti savo gamybos pramonėje. O mes be abejo su tuo kovojame, kaip jūs žinote. Ir taip pat yra dvi šalių dėrybų darbo atverkė numatyta būtent tam ir skirta kad nebūtų įvedama tiek daug eksporto mokesčių, kuriuos įveda kai kurios trečiosios šalis. Pilnai patenkinamų rezultatų šios rytyje nėra labai lengva pasiekti, nes tai yra e, sritis susijusi ir su importo ir su eksporto pribojimais, bet Mes tengiamės būti kiek galima ambicingesni ir pasiekti kiek galima geresnių rezultatų. Ir mums tai yra visada prioritetas, ne vien tik tai dvišalėse dėrybose, bet ir kai yra deramasi dėl stojimo į prekybos, e, pasaulio prekybos organizaciją. Ir taip pat tai yra prioritetas mūsų prieigos prie rinkos strategijoje. Dėkui, pirmininkė. Ačiū, ačiū už pristatymą. Iš tiesų, Jis labai pasitarnaus mūsų darbui čia komitete. Ir tikrai palaikysime ryšius ir kitais metais. Manau, kad galėsite mums pristatyti situaciją po kitų metų čia komitete. Taigi labai ačiū. O mes perikime prie 20 darbo tvarkės. Punktas tai yra jis buvo nukeltas. Ir šeštasis punktas turėtų pakeisti 20, bet jis buvo taip pat nukeltas. Taigi energetikos sąjungos klausimas taip pat bus aptartas e, Birželio 29 dienos komiteto posėdėje. O dabar perėsiu prie 21 punkto. Kiti klausimai. Ar yra kitų klausimų? Atrodo, kad ne. Kitas posėdis, kaip ką tik paminėjau, yra planuojamas Birželio 29 dieną. Šiais metais. Dėkoju visiems. Gerą vakarą.